Right, um, good afternoon everybody. We'll, we'll start the meeting because I... Labas rytas. Pradedame posėdį. Manau, kad jau turime pakankamai žmonių, kad galėtume aptarti pirmąją esminę temą. Bet pradėsiu nuo nedidelio pranešimo. Aš atsiprašau, kad niekam nėra susiusti dokumentai. Uh, tiksliau išdalinti dokumentai, jūs patys galėjote atsispausdinti iš interneto. Paaiškėjo, kad problema ta, jog parlamento spausduvė vis dar tebėra Luksemburgė. Ir visi dokumentai sunkvežimiais yra vežiami į Briuselį iš Luksemburgo. Ir trys komitetai šiandien liko be dokumentų. Labai atsiprašau visų tų, kurie tikėjosi, kad dokumentai bus išdalinti ant suolų arba jūs galėsite juos pasimti iš salės galo. Tačiau tikiuosi, kad mes galėsim toliau dirbti be didelių problemų ir prasmingų rezultatų pasiekti. Pirmiausia, siūlau patvirtinti darbo atvarkę. Atkreipkime dėmesį į paskutinius pakeitimus. Vienas iš jų yra toks. Mes nekalbėsime apie langiant pranešimą, apie derivatyvus. Mes apie tai kalbėsime Strasbūrė kovo 8 dieną. Taigi galime teikti, kad darbo atvarkė patvirtinta. Antrasis punktas posėdžio darbo tvarkės e, įvykusios vasario 90, vasario 23 ir gruodžio 7 dieną protokol, e, tų posėdžių protokolų patvirtinimas. Ar kas nors turėtų komentarų dėl tų protokolų? Jei ne, tada teigiame, kad jie patvirtinti. Pirmininkės pranešimai. Aš jums jau sakiau, kad e, įvyks neįlinis posėdis Strasbūrė pirmadienį, kovo 8 dieną, ar žinom laiką, 19 val. 7 vakaro. Ir e, darbo atvarkėje bus kalbama apie Langen pranešimą dėl derivatyvų rinkos e, future, ateities politikos veiksmų. Prašome kreipti tai dėmesį. O dabar periname prie darbo atvarkės penktojo punkto bendroji PVM mokesčio sistema ir e, sąskaitų faktūrų išdavimo taisyklės. David Kaza pranešėjas. Dėkoju pirmininkė. Ar veikia mikrofonas? Taip. Pakeitimų daug nebuvo pateikta šiam pranešimui ir mm, tie nedaugelis, kurie buvo pateikti, buvo gana aiškus. Todėl aš kalbėsiu gana trumpai ir pabandysiu paminėti tik e, kontroversiškiausius klausimus. Iš viso buvo pateikta 10 papildomų pakeitimų, 2 jų aš parengiau. Mano pakeitėjai pakeitimai yra susiję su galimybė leisti mažoms ir vidutinėms įmonėms įsivesti grinųjų pinigų apskaitos sistemą. Dabartinės taisyklės leidžia valstybėms narėms e, e naudotis sistema, pagal kurią mažos ir vidutinės įmonės galėtų turėti e, specialią apskaitos sistemą ir e, tai pakeistų dabartinės sistemas dėl pajamų ir mokesčių sumokėtų apskaitos. Mažos ir vidutinės įmonės tokiu būdu gautų daugiau lankstumo, galėtų lengviau pasirinkti e, geriausią darbo metodą. Be to, tai atitinka mažų ir vidutinių įmonių verslo iniciatyvą. Du pakeitimai yra pateikti siekiant sumažinti e, faktūrų saugojimo laiką siūloma, kad šešeri metai e, būtų sutrumpinti iki trijų ar net nors penkerių metų. Aš nežinau, kad e, tas, aš nežinau, ar tas saugojimas iš tikrųjų jau toks problematiškas yra mūsų įmonėms, ypač dabar elektronikos laikais. E, 2008 metais parengtas pranešimas rodo, kad E, faktūrų saugojimo laikas valstybėse narėse siekia 6-7 metus. Todėl komisija stengiasi suvienodyti tas taisyklės ir mes manėme, kad e, pasirinkti vidurkį 6 metus būtų geriausias kompromisas visoms valstybėms narėms. Tai būtų labai naudinga įmonėms, jos galėtų e, saugoti e, faktūras elektroniniu pavydalu, todėl aš labai dėkuoju tiems parlamentarams, kurie pateikė pakeitimų, kad šis klausimas būtų išaiškintas. Aš šiuo požiūriu norėčiau toliau e, išaiškinti tekstą, nes tokiu būdu neatsiras jokių galimybių e, trukdyti įmonėms perkelti sąskaitas faktūras į elektroninę formą. Aš manau, kad Tai bus labai naudinga įmonėms. Ir sukčiavimo galimybė dėl elektroninių duomenų pasikeitimo ar elektroninių parašų e, vis tik yra nedidelė, nauda yra kur kas didesnė. Komisija stebėjo, kas vyksta valstybėse narėse, kurios jau dabar elektroninės e, faktūras leidžia saugoti greta popierinių. E, nors ir yra taikomi elektroniniai parašai ir keičiamas elektroniškai duomenimis, sukčiavimo atvejų skaičius neišaugo. E, duomen, sukaupti duomenys e, leidžia dar geriau sukurti sistemą netitikimams ir klaidoms užfiksuoti. Pagal dabartinę sistemą e, manoma, kad jeigu būtų sukurti dar specialūs reikalavimai elektroniniams parašams, tai tik būtų sukurta nereikalinga biurokratinė našta. E, Dabartinė sistema jau ir taip leidžia sumažinti sukčiavimo atvejus, nes yra numatytos naujos apsaugos priemonės. Taigi iš principo aš sutinku su pakeitimu, kurį pateikė Fox dėl fiskalės programos ir mes norėtume, kad būtų labiau aiškiai suformuluoti jo pakeitimai ir kad būtų galima greičiau pasiekti kompromisą. Aš noriu padėkoti visiems, kurie man padėjo rengiant šį pranešimą paskutinės dienos jau dabar pasiekti susitarimą dėl visų pakeitimų. Tada, manau, mes galėsim visi balsuoti dėl bendrai priimto teksto. Um, some... Ačiū. Šešėlinį, jeigu pranešiai norės pasisakyti, prašom paprašyti žodžio. Pirmasis ponas Fox paprašė, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. ECR frakcija e, sveikina parengtą pranešimą, bei mes džiaugiamės pakeitimais, kurių tikslas sumažinti verslo administracinę naštą, bei gerbė valstybių narių teisę vesti savo taisyklės, jie reikia, bei įneša daugiau aiškumo į kai kurios komisijos pasiūlymus. Mes palaikoma pranešėja tokiais klausimais 1, 2, 6, 8, 10, 11 pakeitimai Mes juos remiame, nes jie mažina administracinę naštą, trečią, penktą, septintą pakeitimą palaikome, nes jie leidžia valstybėms narėms taikyti savas taisyklės, jei reikia, bei ketvirtas pakeitimas patikslina komisijos e, intenciją, tačiau mes negalime pritarti devintajam pakeitimui. Mes e, tęsime bendradarbiavimą su ponu Kasedu ieškodami e, kompromiso tačiau techninė pagalba bei pasikeitimas informacija turi būti remiamas, kad e, tobulėtų situacija valstybėse narėse, bet mes nemanome, kad reiktų teikti finansinę pagalbą. Ta turėtų daryti valstybės narės. Palaikome pono Feiler ir pono Schmidt pakeitimus, kurie taip pat mažina verslo administracinę naštą. Ačiū. Daugiau niekas nenori pasisakyti. Pono Šmit, prašom. Ačiū, aš nesu Ole Šmit, esu ponas Ramūsa iš liberalų frakcijos. Mano kolega netvyko, nes užstrigo Kopenhagos oro uoste. Tiesiog jis man perdavė savo komentarus. Pirmiausia, norėčiau jo vardu padėkoti pranešėjui už puikiai atliktą darbą. Visi džiaugiamės, kad sutarėme dėl būtinybės mažinti administracinę naštą MVI. Bet yra du klausimai, apie kuriuos Ole Schmidt jau užsiminė per praėjusią diskusiją. Jis nepritarė trečiajam pakeitimui. Tai vienas iš dviejų pakeitimų, kurių jis nepalaiko. Taigi, dėl trečiojo. Čia Ole Schmidt nuomonė reiktų išsaugoti komisijos pasiūlytą tekstą. Jeigu to nepadarysime, kila pavojus, jog valstybės narės griežtesnės taisyklės savo bendrovėms pritaikys. Tai iš principo kertasi su komisijos pasiūlymo tikslu bei nepadėtų sumažinti e, administracinės naštos Europos bendrovėms. Be to, Ole Schmidt nepritarė 14 pakeitimui, ponė Gönner jį pateikė. Direktyvos tikslas supaprastinti elektroninių sąskaitų faktūrų taikymą, bet šis pakeitimas kertasi su tikslu, kadangi čia norima išsaugoti elektroninį parašą ar kažkokį kitą elektroninę sistemą. Visa tai yra kritikuojama verslo, o Švedijoje e, turime daug geros patirties dėl elektroninių sąskaitų ir sąskaitų faktūrų, bei to, kad nereikia papildomo elektroninio parašo. Be to, Ole Schmidt e, siekęs sumažinti administracinę naštą Europos bendrovėms, ypač mažoms ir vidutinėms. Mano, kad elektroninės sąskaitos faktūros yra labai gera alternatyva, bet to jis norėtų palaikyti pasiūlymą, kad saugojimai popierinės versijos būtų galima saugoti elektroniniu formatu, skaitmeniniu formatu, bei norėtų, kad panaši intencija būtų sustiprina. Iš kitos pusės yra svarbu verslui surasti geriausią praktiką, tinkamiausią jam, bei laisvai apsispręsti. Ačiū. Siorin, prašom. Hvala lepa za besedo. Tudi jaz bi rad čestitev gospodi Kazi za njegovo delo. Ačiū. report. Sorry, we, we, we, we don't appear to have your language uh, for translation for this meeting. Atsiprašau, panašu, kad vertimo iš jūsų gimtosios kalbos nėra užtikrintas šiandien. Gal galėtumėt pabandyti anglų kalbą? Atsiprašau, sako kalbėtojas, gal kitą kartą man labiau pasiseks. Dėkoti ponui Kazak už atliktą darbą. Iš tiesų būtina kartu tenktis mažinti administracinę naštą MVI. Žinome, kad maždaug 90 milijonų MVI egzistuoja Europoje. Labai svarbu, kad ekonominės krizės metu mes padėtumėme joms dirbti efektyviau, užtikrintumėme, kad jos veiktų paprastai, lengvai, bei neapkrautumėme jų tą papildomą naštą, kurią kažkas kitas galėtų atlikti, pavyzdžiui, mokesčių inspekcija. Kaip šešėlinis pranešėjas bandžiau konstruktyvios pozicijos, kiek tai įmanoma, žinoma, laikytis. Mano pakeitimų tikslas yra dar labiau sumažinti administracinę naštą. Todėl raginu visus jūs palaikyti mano pakeitimus. Na, kaip pavyzdį galėčiau pateikti 18 pakeitimą. Jo esmė dėl sąskaitų faktūrų vertimo į oficialiasias kalbas. Kai kas iš mūsų mano, jog tai gali būti didelė našta mažam bei smulkiam verslui o jeigu reikia versti, vertimą turėtų užtikrinti mokesčių inspekcija, bet ne e, pačios įmonės. O kitų pakeitimų intencija yra panaši. Aš tikrai nekantrauju, kol bus patvirtinta ši nauji direktyva. Pirmininkė, atsiprašau dar kartą už tai, kad vertimo nėra. Ar yra dar norinčių pasisakyti? Pana Dyma iš komisijos. Norite pasisakyti, prašau. Pavyzdžiai. Okay, yes, Mr. Dima. Panas Dima, prašom. Ačiū. Labai dėkoju už labai svarbius pakeitimus, kurie tikrai atitinka komisijos siekių dvasę. Uh, bent jau plačiai vertinant pagal šią direktyvą. Aš gal nekomentuosiu visų siūlomų pakeitimų, bet gal būtų naudinga plačiau paaiškinti du ar tris klausimus, dėl kurių daugiausiai ir buvo siūloma pakeitimų. Taigi, visų pirma, kalbėčiau apie tai, kas siejama su sąskaitų faktūrų saugojimo forma, pavydalu. Komisija siūlo išbraukti 246 straipsnio antrą punktą iš PVM direktyvos ir tai leis įmonėms saugoti sąskaitas faktūras elektroniniu pavydalu, net jeigu originalas yra popierinis. Taigi, atitinkami pakeitimai jau yra įtraukti į komisijos pasiūlymą. Tačiau dėl e, saugojimo laiko mes pasiremėme valstybių narių praktikos lyginamosiamis studijomis, taip pat e, kitos praktikos analizę ir nusprendėme, kad šešerių metų saugojimo laikas būtų vidurkis to, ką valstybės narės dabar yra nustačiusios, kaip saugojimo laikas šioje srityje, tai taip pat atitiktų ir pagrystus kontroliavimo tikslus, kuriuos galėtų kelti mokesčių inspekcijos. Šio laiko tarpos dar, dar mm, didesnis sutrumpinimas iki ketverių metų netitiktų komisijos pasiūlymo. Aišku, kad būtina užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp mokesčių inspekcijų pagristų interesų kontroliuoti veiklą ir iš kitos pusės administracinės naštos, kuri tektų verslui. Aišku, kad būtina paaisyti mokesčių inspekcijų interesų užtikrinti kontrolę ir todėl čia ir kalbame apie 114 punktą dėl vertimo, kur sakome, kad negalima reikalauti vertimo sistemą nuolatinių pagrindų, sistemingai, tačiau kartas nuo karto tai gal, to galima reikalauti. Kitas dalykas dėl to, ką jūs dar pasakėte, čia būtų mano paskutinė pastaba dėl 19 pakeitimo, ką ir ponas Fox minėjo. Uh, elektroninio administravimo ir pagerinto bendarbiavimo tarp valstybių narių šioje srityje klausimas yra labai svarbus komisijai ir mes labai intensyviai dirbame šio klausimu, vis tik tai mes negalvojame kad formuluotės šiuo klausimu būtų tinkamos, kad jas būtų galima įtraukti į PVM direktyvą dėl fiskalės programos ir dėl kitų dalykų ir atitinkamos kitos direktyvos. Ačiū. Kaza, do you wish to... Ponas Kaza, ar norėtumėt uh, apibendrinti dabar uh, diskusijas? Ačiū. Uh, pirmininkė, o aš kalbėsiu savo gimtają kalbą. Norėčiau pasinaudoti vertimo paslaugomis ir kituose komiteto posėdžiuose. Ir todėl kalbu gimtają kalbą. Aš džiaugiuosi tuo, kas buvo pasakyta šią popietę. Aš manau, kad dar yra laiko ieškoti kompromisu dėl įvairių pakeitimų, dėl tų pakeitimų, kuriuos mes dabar aptarėme. Aš manau, kad pagrindinis komisijos iniciatyvos bei mano pasiūlymo tikslas yra sumažinti biurokratinę naštą smulkiam ir vidutiniam verslui. Mes taip pat norime užtikrinti, kad valstybės narės turėtų laisvės dar ir pritaikyti panašias iniciatyvas, kaip čia paminėta, kad e, jų e, taikomos sistemos būtų efektyvesnės nei šiandien. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, kurie dirbo kartu su manimi šiame komitete ir galiu Jūs patikinti, kad kitą kartą, kai jau balsuosime dėl šio dokumento, pranešimas bus toks, kuris tenkins visus. Um... Ačiū. Balsavimas numatytas komiteto posėdė, kuris įvyks kovo 16 dieną. Taip pat po to plenarinėme posėdėje bus balsuojama balandžio 1 dieną. Dabar šeštas darbo tvarkės punktas. Tai yra Europos investicijų banko 2008 metų metinė ataskaita. Ir Aniko Džiūri yra. Um, nuomonės rengėja. Ačiū. Mėly kolegos, noriu padėkoti visiems, kurie pateikėte pakeitimus. Mes kalbame apie nuomonę, todėl nuomoniai yra taikomi labai griežti apribojimai dėl to, kokio ilgumo gali būti ta nuomonė. Mes turime 18 pakeitimų, kurie skirti patobulinti nuomonės tekstą. Jūs tikriausiai atsimate, kad pirmą kartą šį tekstą pristačiau komitete ir tuomet pabrėžiau tuos klausimus, kurie svarbiausi, kalbant apie EIB veiklą 2008 metais. Tai yra mm, krizės mm, suvaldymo priemonės, mm, prioritetų koregavimas atsižvelgiant į krizės poveikį bendrai ir ypač krizės poveikį smulkiam vidutiniam verslui. Ir taip pat EIB paskolos tikslinėms grupėms ir e, tų paskolų panaudojimo lygis, kiek tos paskolos yra panaudojamos. Uh, Aš ir stengiausi išlaikyti savo dėmesį sutelktą į šios tris klausimus, galutinai pristatydama, užbaigdama nuomonės tekstą. Negalėjau aptarti EIB išorės veiksmų, tačiau gavau pakeitimų, kurie leis atspindėti ir šį aspektą. Aš manau, kad tai tikrai praturtins nuomonės tekstą, taigi pasistengsiu šios pakeitimus taip pat įtraukti negalėjau paremti tų pakeitimų, kurie būtų pakeitę mm, mano nuomonės esmę, tačiau labai džiaugiausi pono Hablant pasiūlytais pakeitimais ir um, diskusijos su juo leido iš esmės patobulinti nuomonės tekstą. Taip pat man buvo labai sunku sutikti su tais pakeitimais, kurie mano manimu um, buvo neteisingi, turiu omenyje skaičius, matematinę pusę. Ponios Žaly pakeitimai dėl skaidrumo, turiu pasakyti, kad stengiausi surasti kompromisą, tačiau nepavyko susitarti. Aš manau, kad EIB veiklos skaidrumas yra labai svarbus, tačiau jos formuluotės man pasirodė pernelyg griežtos, kad mm, būčiau galėjusi sutikti su jomis. Septintas socialistų pakeitimas, pana Berman pakeitimas, labai um, man patiko, aš mielai jį paremiau, taip pat ir keturioliktas, mano Sočiak pakeitimas, um, taip pat galėjau jį priimti. Socialistų frakcijos pakeitimas, pana Berman pateiktas, man atrodo, buvo labai uh, svarbus ir jis e, taip pat apie tos pačius klausimus kalba 15 pakeitime. Čia jis išsako kritiką dėl to, kad nedaug EIB paskolų buvo skirta Azijos ir AKR valstybėms. Aš stengsiuosi panalizuoti šį klausimą išsameu. Ir iš tikrųjų svarbu būtų pažvelgti į tai, kiek paskolų 2008 metais buvo skirta šioms valstybėms. Panašu, kad jų skaičius sumažėjo. Tačiau akivaizdu, kad e, tendencijos 2008 metais smarkiai pasikeitė ir sekančiais metais taip pat e, vėlgi smarkiai pasikeitė paskolų išdavimo tendencijos, todėl um, reikėtų galbūt šiais klausimais vertinti daug ilgesnį EIB veiklos laikotarpį, o nedaryti tokių greitų išvadų ir iš vienerių metų laikotarpio. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams ir aš esu tikra, kad visi pateikti pakeitimai patobulins mano tekstą. Labai ačiū. Ar kas iš šešėlinių pranešėjų norėtų pasakyti? Udau. Ačiū, ponė. Pirmininkė, ponas Bermanas uh, negali dalyvauti posėdėje ir kalbėti mano frakcijos vardu. Tas nutiko dėl svarbių priežasčių, taigi pasisakysiu. Aš noriu pasveikinti pranešėją su parengtu dokumentu. Pritarėme bendram rastam kompromisui dėl problemos, kokioje šias rytise turėtume iš naujo įvertinti įgaliojimus dėl pasikeitusios teisinės situacijos. Tose, ypač tose dviejose srityse, e, kurios paliestos, tai kad EIP proporcingai ir tinkamai būt, veiktų kaimininėse ES regionuose, kad būtų tinkamai pasidalinta su darbai su Europos vystimasi bei plėtros banko. Pone pranešėja apie tai kalbėjo. Mūsų pakeitimo tikslas yra dviejopas. Iš vienos pusės, kad vis labiau būtų ir vis daugiau dėmesio būtų skiriama mažoms vidutinėms įmonėms Europoje ir kaiminėse šalise remiamuose regionuose. Iš kitos pusės neturėtume pamiršti uh, bei tarptautinių pastangų. Jas reiktų net sustiprinti, tikėmės, kad mūsų pakeitimams bus pritarta dėl kitų pakeitimų ir ypač dėl žaliųjų pakeitimų mes palaikome idėją, kurios tikslas pasirinkti aiškesnį ekologinę ir socialinę orientaciją vykdomose darbuose. Dar apie tai pakalbėsime bei padiskutuosime darbo grupėse. Tuomet apsispręsime galutinai. Bet iš principo reikia susitarti, už ką koks komitetas yra atsakingas. Tikrai negali būti svarstoma visur, kai ką turėtų aptarti aplinkos komitetas, kai ką ekonomika ir pinigų komitetas, taigi turėtumėme dar tęsti darbus. Sven. Ja, Frau Berichterstatterin. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkui, poniai pranešėjai, už atliktą darbą. Nesame labai nudžiugę, kad iš principo nepritarėte mūsų pakeitimams, nors komprom... dėrybose dėl kompromiso dėjome nemažai pastangų, kad, ta, kad tai būtų padaryta. Manyčiau, kad kai kurie mūsų pakeitimai puikiai atitinka socialiai orientuotos rinkos logiką, ypač tai, kad skaidrumas iškeliamas virš veiksmų, ypač virš tokių veiksmų, o, kurie palaikomi biudžeto pinigais. Manyčiau, kad mes čia turėtumėme tiesiog protingumo, ūkiškumo kriterijumi vadovautis. Tikrai negalime džiaugtis, jog mūsų argumentai liko neišgirsti. Mūsų nuomonė tikrai nėra įgaliojimo pasidalymo Vystimosi komitetas turi savo įgaliojimų sritį ir turi jos laikytis, o ekonomika ir pinigų užsiem, komitetas užsiema verslu, todėl apie tai turėtumėme ir kalbėti. Taigi dėrybas dėl tvaraus vystimusi, tvarios plėtros turėtumėme palikti praeitie, todėl norėčiau paprašyti, jeigu įmanoma iš naujo surenkti diskusijas, nes dirbti taip, kaip buvo iki šiol, iš tiesų yra neįmanoma. Ar dar kas iš šešėlinių pranešėjų norėtų pasakyti? Europos investicijų banko atstovą šiandien turime, jis nori pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Visų pirma, dėkoju pranešėjui už puikiai atliktą darbą. Ypač už tai, kad su mumis buvo taip puikiai bendradarbiavima, mums buvo suteikiama informacija ir ji aptariama. Šiandien jau turime 2009 metų pabaigos skaičius. E, prezidentas Meištadas spaudai paskelbs tuos duomenys šios savaitės gale, bet aš jums iš anksto galiu paminėti porą skaičių. Reaguodamas į krizę, Europos investicijų bankas sugebėjo uh, padidinti paskolų skaičius iki 8 milijardų daugiau negu buvo planuota mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, skaičiai dar geresni. Paskolų skaičius mažoms ir vidutinėms įmonėms pasiekė 15 milijardų 2009 metais, taigi tris kartus daugiau negu 2007 metais. E, vėl Verta paminėti, kad naujosiuose valstybėse narėse tie skaičiai ypač išaugo, jiems visada didelis dėmesys skiriamas. Šešis kartus skaičiai išaugo lyginant su 2007 metais naujosiuose valstybėse narėse. Aš labai plačiai nekalbėsiu apie skolinimo kokybinius aspektus, apie tai esame labai daug kalbėję, pakankamai dėmesio skiriame e, veiklos ir operacijų skaidrumui ir papildomos verties perkelimui. Rekomendacija e, padidinti bazinius punktus paskoloms, kad galutinis naudos gavėjas e, suteiktų pelno pačiai mažai ir vidutiniai įmoniai reikalauja mūsų ypatingo dėmesio, bet turime būti labai atsargus dėl dabartinės rinkos padėties, nes negalime priversti banko, tarpinio banko rizikuoti. Kartais reikia daugiau laiko. E, dėl rizikos e, MVI turiu paminėti, kad kuriame naujas priemonės, vadinamasis mezanininis skolinimas. Tai yra labai gera pradžia. E, galiu paminėti dvi geras rekomendacijas įkurti tam tikrą vertinimo lentelę vidutiniam bendrų priemonių efektyvumui įvertinti. Ir be to gavome prašymą sukurti daugiau bendrų veiklos priemonių ir tam skiriame labai daug diegų. Per daug nekomentuosiu pakeitimų, kuriuos siūlo e, plėtros komitetas. Kaip žinia, dėl keletos pakeitimų mums iškiltų rimtų problemų. Tai yra susiję su klaidingais faktais arba su politinėmis kryptimis, kurias jūs turite priimti, o ne mes. Ačiū. Uh, Pone Džioj. Taip, labai trumpai. Trumpai noriu padėkoti visiems kalbėjusiems šioje trumpoje diskusijoje, nei su žaliaisiais, nei socialistais. E, aš e, ne siginčiju, aš sutinku, kad e, ekologinis ir socialinis aspektai yra labai svarbus ir manau, kad bankas e, sureagavo į krizę labai gerai. Problema man iškyla dėl kai kurių pakeitimų formuluočių. Kai kuriuose jų yra sakoma, kad Europos investicijų bankas visiškai nekreipia dėmesio į ekologinius ir socialinius aspektus, o taipgi nėra. Man labai asmeniškai artimas skaidrumo klausimas. Žinai, iš kokios aš šalies esu, todėl aš noriu pasistengti, kiek galėdama, kad ES lėšos e, leidžiamos per EIB ar kitą kokią instituciją būtų fiksuojamos skaidriai. Sakoma, kad EIB skolinimosi sistema būtų, turi būti skaidresnė. Be to mes užuominomis teigiame, kad šiuo metu e IB veikla yra visiškai neskaidri. Dėl to man tokia formuluotė nepatinka. Aš siūlau rašyti labiau skaidri, skaidresnė, bet jums nepatiko. Kaip ten bebūtų, aš siūlau mm, už, padėkoti visiems už bendradarbiavimą ir aš manau, kad pradžia yra gerai padaryta. Uh, Labai ačiū. Tvarkaraštis. E, šiame darbe būtų toks. Balsuojame vasario 23. Komt komitete kovo 15 dieną balsuosime, o per kovo antrąjį plenarinį posėdį e, turėtų būti balsuojama dėl pranešimo visų parlamentarų. Tikiuosi, kad niekas nepasikeis. Dabar perinam prie septintojo punkto. Ilgalaikis ilgalaikis e, atsigaunančios ekonomikos finansavimas ir jos tvarumo užtikrinimas. Plonas Gloch pranešimą pristatys. Merci, Madame la Présidente. Ačiū, pirmininkė. Šis pranešimas tai proga sugrįžti prie dviejų pamokų, kurio, kurio pasimokėme iš krizės ypač kai nekalba apie krizės poveikį viešiesiems finansams. Pirmoji pamoka būtų susijusi su mm, kontracikliškomis jėgomis, kurias turėtų vaidinti mm, viešasis sektorius. Ir aišku, kad atsigavimo, dabartinis atsigavimas yra pakankamai nedidelis. Antras, antroji pamoka viešo sektoriaus srityje būtų tai, kad buvo labai sunku įvertinti rizik, krizės poveikį prieš vienerius metus ir dabar labai sunku įvertinti riziką kuri susijusi su um, valstybės skolinimusi. Mes dabar galvojam apie Graikiją, bet aišku, kad Graikijos situacija yra susijusi su fiskaliniais dalykais, bet labai retai galvojame apie Ispaniją, kuri galbūt viena iš geriausių mokinių, kai eina kalba apie struktūrinių reformų gyvendinimą, ką rekomendavo komisija. Tačiau Ispanija būtent pernelyg smarkiai įvertino tą riziką siejamą su mm, skolinimus, valstybės skolinimus rinkoje, pernink neigiamai ją įvertino. Taigi, mm, eina kalba apie du pagrindinius dalykus mm, ateičiai. Galbūt reitingavimo agentūros turėtų geriau vertinti, tiksliau vertinti valstybės skolinimuose riziką. Ir tuomet biudžeto politiką formuojant pranešime yra siūloma vadovauti stabilimo, stabilumo pakto, 2005 metų pakto peržiūrą, nes jis leido ir toliau leidžia valstybėms narėms nesilaikyti Maastrichto kriterijų kuomet yra ypatingos aplinkybės, pavyzdžiui, kai yra krizė, nuosmukis. Todėl kai kurios valstybės narės būtent turėjo galimybę elgtis taip, kaip jos turėjo elgtis krizės akivaizdoje. Taigi būtent vadovavimasi pragmatiškumu. E, galima tada teoriškai mąstyti apie e, krizę ir pranešime aiškiai kalbama apie tai, kaip reikėtų uh, Mm, biudžeto politikos cikli, cikliškumą įveikti. Ir, ta, ir pati komisija krizės akivaizdo pripažino, kad iš tikrųjų tai yra gera e, biudžeto politikos taisyklė. Ką mes galime rekomenduoti? Mes galime rekomenduoti, kad kuomet eina kalba apie uh, gamybos pajėgumus, kurie atitinka įpras, įprastinės normas, tai yra tarp 75 ir 85 procentų gamybos pajėgumo panaudojimo, tol kol e, yra e, tas, tie pajėgumai panaudojami, daug, tai tuomet galima išlaikyti tas e, rėmimo priemonės ir tai, ką komisija vadina neįprastinėmis priemonėmis. Tačiau kuomet e, ekonomika pasiekia tas įprastinės normas ir viršė įprastinius 85 e, maždaug gamybinių pajėgumų panaudojimo procentus, tai tuomet rekomenduojama panaudoti pirminio biudžeto perviršį įsiskolinimui padengti ir ieškoti biudžeto pusiausviros. Tai turėtų būti prioritetas ypač turint galvoje darbo vietos, darbo vietų išsaugojimą. Aišku, tos taisyklės yra labai griežtos, tikslios ir jos leidžia mums pateikti rekomendacijas dėl išbridimo iš krizės priemonių. Kaip jūs žinote, dabar kalbama apie tai, kad nuo 2010 metų bus naikinamos mm, ekonomikos rėmimo priemonės, kad būtų galima sugrįžti prie įprastinės situacijos. Ir pagal šias taisyklės, pagal tai, ką mes, ko mes pasimokėme iš krizės, 27 valstybių mm, narių ES, iš tikrųjų tų priemonių panaudojimas yra labai nedidelis. Mm, matome, kad gamybos pajėgumų panaudojimo lygis yra labai žemas. Tai reiškia, kad reikia panaikinti um, jeigu, jeigu bus panaikintos tos neįprastinės, ypatingosios priemonės, mūsų ekonomika gali labai greitai vėl smukti, vėl e, į, į, į, patekti į krizę. Taigi būtina išlaikyti tas rėmimo priemonės tol, kol nebus pasiektas įprastinis gamybos pajėgumų panaudojimo lygis, kol vėl nebus, e, nepateksime tas įprastinės e, normas. Taigi pranešime yra siūloma išlaikyti tas rėmimo priemonės, taip pat, numatyti, taip pat galvoti apie a, socialinės priemonės iš, iš valstybinio sektoriaus, tai būtų lėšos skirtos socialiniai paramai. Priešingai nei JAV, Europos socialinis modelis tikrai puikiai sušvelnino e, e, krizės e, poveikį ir mūsų socialinės apsaugos modelis leido mūsų ekonomikoms labai greitai atsigauti. Čia vėlgi turėtumėm sugrįžti prie tų diskusijų, um, kurias mes vedėme su socialinių reikalų komitetu, kuris yra atsakingas už pensijų sistemos peržiūrą. Aš manau, kad diskusijos buvo labai vaisingos, nes jos leido pasirinkti geriausius sprendimus, kuris leis išsaugoti mūsų pensijų ir, ir sveikatos apsaugos sistemas. Taigi, Šiame pranešime kalbame apie šios pagrindinius aspektus, kurie mums labiausiai rūpi. Tai yra, kiek yra įmanoma ilgalaikiu laikotarpiu e, išlaikyti paramą viešiesiems finansams. Aišku, kad eina kalba apie tam tikrus kriterijus, kurie turėtų būti apibriežti nuosekliai laikantis biudžeto politikos cikliškumo e, įveikimo e, priemonių Ir aišku, kad nėra kažkokių tai kriterijų, kurie būtų neužginčiami, kurie leistų nuo, visą laiką amžinai tarsi remti viešuosius finansus. Aišku, kas yra trumpalaikio laikotarpio priemonės, kurias leis, leistų palaik, paremti viešuosius finansus. Taigi mes trumpalaikiam laikotarpiu viskas yra aišku, mes viską žinome, tačiau kai eina kalba apie ilgalaikį laikotarpį, ar yra įmanoma ilgalaikių laikotarpių remti viešosius finansus, čia kyla klausimas. Taigi pranešime yra siūlomas tam tikras rodiklis, tam tikri indikatoriai, kurie leistų pamatuoti, kiek įmanoma viešosius finansus um, paremti ilgalaikiu laikotarpiu ir tuo pačiu laik, metu kovoti su viešųjų finansų cikliškumu. Tai būtų rodiklis, kurį aš pavadinčiau struktūriniu rodikliu, kuris būtų sėtina su Maastrichto sutartimi ir stabilumo paktu. Nes būtent kalbame apie stabilumo pakto pratesimą tarsi. Mes siūlytumėm biudžeto deficito rodiklį, tai yra žymųjų 3 procentų rodiklį, papildyti struktūrinio deficito rodiklį, rodik, rodiklių, tai yra viešųjų finansų konjunktūros rodiklis ir antrasis rodiklis, kurį mes siūlome panaudoti, tai yra struktūrinio įsiskolinimo rodiklis, kuris labai tiksliai leidžia pamatuoti santyki tarp e, viešų, e, valstybės skolos ir e, kiekvienos valstybės įsiskolinimo. Taigi šie du rodikliai yra pakankamai tikslus ir leidžia įvertinti kiekvienos valstybės viešųjų finansų situaciją. Tai yra rodikliai, kuriuos galėtų puikiai panaudoti reitingavimo agentūros, bet taip pat galbūt ir Europos audito rūmai, kurie vieną dieną teks vis tik tai įvertinti, kaip kad per Venžberis savo pranešime pageidavo kažkada tai valstybės skolas kiekvienos valstybės. Ir tai taip pat e, leis komisijai įvertinti viešųjų skolų kokybę. Visų pirma, įvertinti įvairių rėmimo priemonių, kurios buvo panaudotos poveikį ir efektyvumą. Ir tam, aišku, kad būtų galima tai pamatuoti, reikalingos poveikio studijos, kurios leistų pamatyti, ar iš tikrųjų tos tie viešiai finansai e, tinkamai veikia e, valstybėse narėse. Ir tos priemonės, kurios buvo panaudotos ekonomikoms e, stimuliuoti, buvo reikalingos ir tinkamos. Ir ar iš tikrųjų leido paremti ekonomikos atsigavimą. Tam to, Ir tokiu būdu viešosius duomenys būtų galima tinkamai panaudoti ir komisija turėtų e, galimybę įvertinti būtent to, tokiamis poveikio studijomis o, kiekvienos valstybės viešųjų finansų būklę. Um, Labai ačiū. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už pranešimą, nes jis yra įdomus. Be to, jis suteikia mm, pagrindo diskusijai. Aš taip pat norėčiau pasakyti dar vieną dalyką, kuris labai svarbus mums. Nėra didesnės grėsmės darbo vietoms, klėstėjimui ir ekonomikos augimui negu e, netvirti viešieji finansai. Deficitai problemų neišsprendžia. Norėčiau komiteto nariams priminti, kad praėjusiais metais mes svarsime pranešimą, kuriame aptarėme ekonomikos atgaivinimo politiką. Tada galėjome rinktis tarp dviejų politikos krypčių. Socialistų frakcija prašė didesnių išlaidų, e, laisvesnių taisyklių stabilumo pakto požiūrių, e, galimybės turėti dar didesnius deficitus negu stabilumo pakte numatyta, bet to buvo kalbama apie valstybės e, skolos padinimą ir panašiai. Visais svarbiausiais klausimais socialistai pralaimėjo ir Europos parlamentas pabrėžė, jog iškilo grėsmė stabiliems viešiesiems finansams, todėl reikia juos geriau kontroliuoti. Noriu priminti pranešėjui ir jums, kad socialistų frakcija ir socialistų partija Europoje prašė tokių pat išlaidų kaip Junktinės Amerikos valstijos, Ispanija ir Junktinė karalystė, nes tos šalis sakė, kad jos pačios savo problemas išspręs. Šiandien matome rezultatus. Ispanijoje valstybės biudžetas milžiniškas. Nedarbo lygis greit pasieks 20 procentų. Junktinėje karalystėje e, valstybės skola beveik daugiau negu padvigubėjo ir palūkanos valstybės skolai išaugo daugiau negu dvigubai. Taigi tokį turime bagažą ateičiai. Tai trukdo ekonomikai atsigauti, tai trukdo naujų darbo vietų kūrimui, naujų užimtumo sąlygų sukūrimui, dėl to, kad palūkanų normos aukštos, dėl to, kad valstybės skola išsume vieša, privačiasis investicijas. Pažvelkime į dvi investicijas - socialistus ir e, labiau ribotą veikimo būdą, e, kurį pasirinko kitos valstybės narės. Kokie rezultatai? Kas buvo geriau? mažesnės e, skolos, mažesnės valstybės išlaidos, aukštesnis darbo palūkanų lygis ir didesnis nedarbas ar priešingai. Faktai yra žiaurūs. Abi alternatyvos buvo įgyvendintos realybėje ir dabar labai lengva jas įvertinti. Dabar e, vykdant diskusiją apie e, išbridimo iš krizės strategiją, turime pabrėžti, kad reikia toliau mažinti skirtingų valstybių narių deficitą. Kitaip pateksime į tokią pat padėtį, kokioje ES gyveno 80-ame dešimtmetyje. Turime geriau kontroliuoti ekonomiką, turime būti lanksesni, bet reikia bendrai gerinti valstybės finansus, kitaip kils grėsmė mūsų ekonomikos ateičiai. Reikia pasirūpinti, kad mažinant valstybės skolą, o tai nėra taip jau lengva, būtų skatinama ekonomika ir būtų atveriamos e, durys skirtingoms reformoms, didinti investicijų galimybės, prekybą skatinti, naujų rinkų atsiradimą ir skatinti. Tai leis pasiekti pusiausviros dėl ilgalaikio tvarumo. Manau, jog nesunku pamatyti, kad deficitas susiformavęs kai kuriuose valstybėse narėse Aš net neįvardinsiu pačių sudėtingiausių pavyzdžių. E, jie akivaizdžiai parodo, kad didesnės valstybės išlaidos neduoda jokios naudos, jeigu jos nėra geriau kontroliuojamos. Matome, kad Europos ekonominiam stabilumui dabar grėsmė iškilo būtent dėl kai kurių valstybių narių valstybės biudžeto deficito. Tada kyla klausimas, kodėl taip atsitiko. Viena iš priežasčių yra ta, mano nuomonė, kad per daug valstybių narių turėjo per didelį biudžeto deficitą dar prieš prasidedant ekonomikos kriziai. Ir dabar, žiūrėdami į ateitį, mes turėtume galvoti, kaip sukurti naujas žaidimo taisyklės, kad būtų užtikrintas stabilumas ilgalaikėje perspektyvoje. Nepakanka turėti tik maksimalų deficitą E, net ir pačiais geriausiais ekonominiais laikais. Mes turim būti pasirengę ir blogiausiams ekonominiams laikams. Manau, jeigu pažvelgtumėm į praeitį, tai pamatytumėm, kad tai yra viena iš didžiausių klaidų, kurią padarė vos ne visos valstybės narės. Pone pirmininkė, manau, kad mums reikėtų dabar užsitikrinti, kad uh, ryštingai galėsime eiti į priekį. Nebereikia kurtis kažkokių iliuzijų, kad valstybės skolą galėsime įvertinti. Nes mes, kaip žinia, galime rinktis, kaip įvertinti valstybės skolą. Mes Europos parlamento ekonomikos komitete apie tai esame kalbėję. Įdomu yra išsiaiškinti, e, kokias palūkanas turės piliečiai mokėti, kai e, vyriausybės nustos deramai kontroliuoti valstybių biudžetą, valstybių išlaidas. Kai kuriuose valstybėse narėse tokių pavyzdžių matome puikiai. Ir aš galiu patikinti savo draugą pranešėją, kad piliečiai tuo nėra patenkinti. Ir mes esame atsakingi už dirbos parengimą stabiliems viešiesiems finansams, stabiliai ekonomikai, e, gyventojams. E, E, turime sukurti stabilės darbo vietas. Ir manau, kad e, mūsų pakeitimai turi būti pagristi būtent tokia idėja. Ačiū. Pirmiausia, suteiksiu žodį šešėlinėms, o paskui kitiems parlamentarams, kurie nori pasisakyti. Karl Heglund. Tak, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia noriu padėkoti pranešėjui už tokį įdomų pranešimą. Uh, Kaip jau kiti kolegos sakė, ir aš e, kaip naujokas noriu pasakyti, kad vertinu pranešėjo požiūrį į tai, kaip reikėtų vertinti tą išbridimo iš ekonomikos strategiją ir kaip su krize susidoroti. Manau, kad mes turime aiškiai žinoti, kaip ES turi bendradarbiauti tuo požiūriu. Tačiau padėtis yra tokia rimta, kad labai sudėtinga jau e, elgtis taip, kaip būdavo anksčiau. Per pastarąsias savaitės pamatėme, kad padėtis yra tokia sudėtinga, jog reikia ieškoti kitokių priemonių. Manau, kad šiame pranešime yra nepakankamai tos priemonės aiškiai atspindėtos. E, pranešėjas sako, kad reikia išmatuoti, kaip valstybių narių, valstybių ekonomika, viešoji ekonomika dabar laikosi. Ir jis sako, kad kol kas dar nematome iškių rezultatų Bet e, taip pat turėtume suprasti, kad norėdami įvertinti piliečių interesus, turėtume imtis daugiau ribojimo priemonių išlaidoms, valstybių išlaidoms. Mes negalime per išlaidą, e, per, per krizę e, skolintis daug pinigų ar labai daug jų leisti. Šiame pranešime aš taip pat išvelgiu tam tikrų problemų susijusių su politinė filosofija, politinė pamatinė vizija apie tai, kaip e, ekonomikos krizė pakeis mūsų visuomenę. Turime skaičius e, iš skirtingų valstybių narių e, atspindinčių pastarųjų savaičių būklę ir akivaizdžiai pastebime, kad dalis valstybių narių E, didina paskolų apimtis. Taip pat pranešime yra sakoma, kad e, susidarė toks deficitas, kurį e, bus labai sudėtinga užpildyti per ilgesnę perspektyvą. Ir aš galiu tik patvirtinti, kad beveik pusė valstybių narių susiduria su tokiais sunkumais. Gerbiam pranešėjai, noriu pasakyti, kad bent jau iš mano frakcijos pusės šis pranešimas turėtų būti papildytas pakeitimais, kurie yra e, suformuluoti. Mes suprantame, kad pranešėjas kalba apie bendrą Europos ekonomikos gerovę ir tai turbūt politiškai yra labai aiškiai apibriešta. Tačiau turim suprasti, kad taupydami pinigus mes galime sustiprinti ekonomiką daugelie valstybių narių. Dabar padėties rimtumas reikalauja, kad būtų uh, imamasi daugiau valstybinių uh, priemonių ir bendrai pranešimas, mano nuomonė, nusipelno platesnių diskusijų. Dėkuoju, ponui pranešėjui. Uh, Ačiū. Sven Gigaltas. Dėkui. Ačiū už pranešimą. Iš ties, jis leidžia dar kartą pakankamai išsamei padiskutuoti apie egzistuojančius fundamentalius skirtumus, nuomonių skirtumus, bei dėl to, kokia yra tikroji eurozonos ir viešųjų finansų situacija iš principo e, praneš tarp e, viešųjų finansų ir krizės vertinimo pranešimų yra e, daug tarpusavio sąlyčio taškų, bet yra ir daug skirtumų. Džiugu, kad bu, yra bandoma tam tikrą praktišką aspektą įnešti. Neapsiribuojama pasakymu, jog klaidos gerai, blogai, deficitas didelis, mažas, uh, ir panašiai. Nekalbam apie tokius bendrus bruožus, bet bando rasti kažkokius kriterijus, kažkokias priežastis tokiai situacijai. Tas yra gerai, bet to būtų neblogai, jei per diskusijas bandytumėme panagrinėti e, pasiūlum, pasiūlytus kriterijus, pasiūlytus vertinimus neapsiribotumėme tik pasakymais, jog biudžetas yra gerai ar blogai. Dėl pasiūlytos išeities žalieji susiduria su, dideliais, su didelėmis problemomis. Kas yra siūloma? Siūloma tol didinti valstybės išlaidas, kol gamybos potencialas pasieks 85 procentus. Tai reiškia, kad mes ta produkcija, kuri ga, greuna aplinką, e, kenkia besivystančiom šalims, vėl pradėtume didinti. Žalieji to nenori, tai nėra naujasis žalėsis sandėlis. Norėtume, kad būtų investuota į kitokias produkcijos gamybos sistemas, bei būtų atsisakyta klaidingų gamybos e, sistemų, Čia yra pagrindinis nuomonių skirtumas. Pramonės gamybos reforma pernelyg mažai paliečiama, kadangi mūsų gamybos metodas sukuria naują e, skolos rūšį ekologinę skolą. Vieną dieną ji mums labai brangiai kainuos. Nepamirškime, kad turime finansinės viešasias paskolas bei skolą ateities kartoms. Visa tai pranešime nesispindi, todėl tai kelia mums didelių sunkumų. Be to, valstybės galimybės net ir pačiais sunkiausiais laikais nustatyti, koks yra e, pakeliamas įsiskolinimo lygmuo yra labai svarbus. Taigi mes e, prieiname prie valstybės veiksmų teisėtumo. Ta teisėtumą būtina užtikrinti, kadangi teisėtumą, teisėtumui sukelia abejonių aukštas valstybės įsiskolinimas. Vokietijoje buvo. Didžiausia nerima piliečiams kelia ne nedarbas ar kažkas panašaus, bet valstybės įsiskolinimo dydis bei būkštamai, kad valstybė taps neveiksminga. Tai kelia milžinišką pavojų, šį susirūpinimą reiktų traktuoti daug rimčiau nei paprasčiausiai, paprasčiausiai patenkiant makroekonominius atsakymus. Be to dar norėčiau pasidžiaugti, kad vienoje vietoje pranešėjas prabyla apie ekologinį, ekologinės permainas, ekologinę reformą, bet pabrėžė, jog investicijos turėtų ateiti iš viešojo sektoriaus. Tačiau mūsų nuomonė, kad valstybė per įvairiausias taisyklės, įstatymus užtikrintų, jog įmonės investuotų į žalėją gamybą, gamintų tvarius, žalius produktus bei mažintų tą ekologinę naštą bei skolą. Taigi reikia reformuoti ekonomiką ne iš valstybės kišenės, iš valstybės įsiskolinimo didinimo, bet būtina pasiekti, kad privatus sektorius masiškai info, investuotų į žalėje ekonomiką. Todėl čia mm, galime pasidėti pasiderėti, padiskutuoti apie kitokias formuluotės, nei buvo pasiūlyta. Ačiū. Kitų šešėlinių pranešėjų nėra. Dabar COVID. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkui už pranešėjo padarytą įžanką. Tvariau viešųjų finansų klausimas ilgalaikėje perspektyvoje, kaip tą tvarumą būtina išlaikyti, siejasi su mūsų veiksmais artimiausių metų. Mano nuomonė, tikrai būtų neatsakinga, jog sąskaitą, tą milžinišką valstybės skolą mes perrašytume ateities kartoms. To negalima daryti, kai visuomenė senėja, kai visi žino, jog auks e, nepaliaujamai sveikatos apsaugos bei pensijoms skirtos išlaidos. Na, ką renkasi mūsų pranešėjas? Labai svarbu turėti patikimus bei skaidrius valstybės finansus, būtina tinkamai kontroliuoti infliaciją, turime užtikrinti, jog valstybės skola liktų valdoma. pranešėjas, kalbėdamas apie stabilumo ir augumo paktą, e, kalba apie išimtinės e, sąlygas bei galimybės jomis pasinaudoti, bei bando nustatyti tam tikrus kriterijus apie tai, kad būtų pasiektas tam tikras gamybos lygmo. Tai tikrai nėra pats geriausias kelias. Mes turime stabilumo bei augimo paktą praėjusiu metu patirtis liudyje, kad pernelik mažai gerais laikais laikomės stabilumo ir augimo pakto kriterijų. Tai būtent dėl to atsidūrėme problemoje, problemose. Manyčiau, kad čia reiktų geresnio bei gilesnio europinio valdymo. Tai turėtų būti tas absoliutus prioritetas. Valstybės narės turėtų laikytis griežtesnės disciplinos. To nedarė e, praeitie Prancūzija, Vokietija, bandė e, pritaikyti taisyklės savo ir viskas buvo pernelyg palikta savyjeigai. Kitas aspektas, mano nuomonė, pernelyg daug dėmesio skiriama Europos ekonomikai, vieningai ekonomikai, ekonomikos suvienimui bei pernelyg mažai skiriama dėmesio Europos įvairoviai. Gal mes ir žinome, kas yra tinkama pensijų sistema, sveikato apsauga, bet valstybės narės turi teisę turėti savo nuomonę, čia reikia laikytis e, subsidiarumo principo, bei tas būtų įman, tą būtų įmanoma išsaugoti, jeigu stabilumo ir augimo paktas būtų greičiau taikomas, būtų neleidžiama taip lengvai valstybėms narėms jo išvengti. Tokia strategija man būtų daug arčiau širdies nei jūsų dabar išdėstytos mintys. Kole, kolegės dabar nėra. Udo, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Vienu klausimų neturiu abejonių. Jei būtų daugiau europiečių, kurie e, galėtų girdėti kolegos NOK mintis, tai tik, bu, taptų dar karštesniais europiečiais. Iki šiandienos diskusijų uh, Iš tiesų tikėjau, kad mūsų komitetas šio bei to pasimokė iš finansinės ir ekonominės krizės. Tas faktas, kad galime mm, atvirai diskutuoti apie viešuosius finansus, yra gerai, bet populizmas bei realybės ignoravimas grįžta, kaip tas buvo senais gerais laikais. Tikrai negalim e, mes labai rimtai tikėti tokiomis kalbomis, kad kai deficitas, e, e, kai nuostolių per krizę patirta daugiau negu trigubas Vokietijos BVP per metus, tai viską bus galima išspręsti rezoliucijomis bei valstybės investicijomis kaip toli reikia būti nuo realybės, kad sugalvotumėme tokią idėją. Todėl, kalbant apie populizmą, negalima pamiršti tų diskusijų, kiek toli mes nueisime atsižvelgdami į visuomenės susirūpinimą. Visuomeniai rūpi, kaip bus pasirūpinta jų socialinė apsauga, kaip bus pasirūpinta valstybės finansais. Pone Bortman Kohl išsakė teisingų minčių, tačiau aš nepritarčiau tam, kad mes pasakymui, kad mes nebuvome pernelyg griežti taikydami stabilumo ir augimo paktą. Priešingai, mes buvome ne pernelyg, ne, nebuvome pernelyg protingi ir neinvestavome ten, kur galėjome sukurti didžiausią pridėtinę vertę. Niekas iš šios situacijos neišsisuks, kartodamas už vakarykščius pasisakymus bei laikydamasis tuščios ideologijos. Mūsų diskusija vargiai kažko naujo atneš. Tikrai siūlau kolegas rimtai padiskutuoti, pagalvoti apie pateiktą pranešimo projektą. Reikia rasti išeiti iš šitos skolų dobės Ta bus įmanoma padaryti tik užtikrinant ekonomikos augimą, o netaupant bepro, iki beprotybės. Taigi esu atviras, esu prieš kolegos Gygals uh, e, mintis, tačiau esu pasirengęs diskutuoti, kaip mes galime pakeisti savo ekonomiką, kaip reikia reformuoti viešai gyvenimą, ūkį, pramonę, apie tai būtina kalbėti. Beje, šio pranešimo intencija būtent ir yra tokia. Tačiau mes negalime sutikti su to, kad valstybės e, išlaidos būtų sumažintos vien dėl to, kad reikia kažkiek taupyti, tai reikštų kartu nedarbo augimą ir bei socialinį sprogimą. Taigi, kolegos, siūlau pagalvoti, ka, kokių mes gerų naujųjų praktikų ieškosime bei kaip išvengsimo e, patekimo į praeities spastus. Ačiū. Uh, right. Case Winburn. Thank you, Madam Chair. Case Winburn. Ačiū pirmininkai, atsiprašau tų narių, kurie dirba taip pat ir uh, Krizės komitete nes tikriausiai girdėjo tos mintis jau ir praeitą savaitę, name posėdėje kalbama, kad vis dar nesuvok, aiškiama, kas tai yra valstybės skola ir aš manau, kad po Ekofino praeitos savaitės posėdžio ir jie nelabai supranta, kaip apibriežti valstybės skolą. Taigi, kol nėra kriterijų, kas turėtų būti įtraukta ir kas neįtraukta į uh, ypač nebalansinius finansus, tai labai sunku pasakyti, kas tai yra, nes labai daug naudojama balansinių uh, priemonių ir ypač, kai mes sugrįšime dar prie, vėliau prie išvestinių priemonių priemonių, apie tai kalbėsime, bet taip pat yra ir kitų įsiskolimų nefinansuotų Ir mano valstybė, pažiūrėjau, taip pat e, irgi jaučiasi kalta, kad nebalansinių yra daug įsipareigojimų. Taigi labai e, svarbu, kad apibrieštumėm, kas yra valstybės skola teisingai. Taip pat, kai kalbame apie viešųjų finansų tvarumą, mes turime prisiminti, kad į e, valstybę pasiskolintos lėšos atkeliauja per rinkas iš investuotojų ir, aišku, per artimiausius mėnesius našta bus milžiniška. Graikija sengiasi surasti 30 milijardų eurų, tuo pat metu Portugalijoje irgi jau yra yra apie 20 procentų įsiskolinimo e, nuo jų BVP. Tai yra iš tikrųjų didžiulės skolos eurais, euro denominacija, taigi reikalinga atitinkama strategija, kad būtų galima bent jau visų pirma pagalvoti, kada jų rinkos galės tokį kapitalą sukaupti ir kaip euro denominacija paimtos skolos gali būti surinktos vienu metu tokiu būdu, jeigu yra pasirinkimas tarp įvairių euro valstybių narių ir kitų valstybių narių, tai aišku, kad kaip investuotojas aiškiai rinksis, ar tu norėsi pasirinkti o, Vokietijos skolą ar kit, kitų žmonių skolą. Jeigu bus sukoordinuota strategija tiek euro, tiek ne euro valstybėse, tai būtų labai naudinga. Nebent mes panaudosime išvesnės priemonės tam, kad visos obligacijos um, euro denominacijoms būtų staiga konvertuotos į kitas valiutas. Taigi aš manau, kad visų pirma reikia daug platesnių diskusijų dėl to, kas yra viešieji finansai, kad būtų aiškus apibrėžimai ir galbūt būtų pažvelgta labai paprastus dalykus, kad būtų galima trumpalaikiu laikotarpiu aiškiai aiškiai priimti sprendimus, kad nebūtų valstybių e, skolos krizės, taip pat kaip ir viešųjų finansų krizės. Danutė Želovetska jau sugrįžo, tai dabar jūsų eilė. Aš atsiprašau, aš turėjau, turėjau dar ir užimtumo komitete dirbti. Tačiau paskaičiusi pono Ngok pranešimą, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kelis dalykus kurie, mano nuomonė, yra svarbus, bet nepateko į pranešimą. Taigi, visų pirma, pirmoji dalis dėl to, kaip išbrišti iš strategijos. Visų pirma, labai svarbu e, akcentuoti, jog ilgalaikės investicijos turi turėti prioritetą. Tai duotų atitinkamą gražą ir ekonomikos augimą užtikrintų. Taigi prioritetinės investicijos turi būti į mokslo tyrimus ir technologijų plėtrą, taip pat ekonomikos potencialo stiprinimą bei švietimą ir mokymą. Jūs apie tai neužsitikrinate užsiminėte, tačiau šiandien darbo rinkoje yra žmonių, kurie e, nėra mobilus, kurie nėra kūrybingų, kurie negali lankščiai prisitaikyti prie pasikeitimų darbo rinkoje. Mes turime taip pat atkreipti dėmesį į tai, kad e, reikalingos aktyvios darbo rinkos e, priemonės, kad būtų galima užtikrinti ilgalaikį viešųjų finansų stabilumą. ES turi panaudoti savo e, nuosavos lėšas, taip pat ir žmogiškai kapitalą. Ji neturėtų kažkur tai darytis, galvoti, kad imigracija išspręs visas problemas, nes iš tikrųjų analitikai sako, jog imigrantai negali už, užkaišyti visų spragų. Tad visų pirma, turime sutelkti dėmesį į mūsų išteklius ir į mūsų žmonės ir galbūt visų pirma turime galvoti apie vyresnius nei 50 metų žmonės, taip pat turime pagerinti galimybės jaunimui susirasti darbus, taip pat turime išspręsti pensijų sistemų problemas. Mes turime galvoti antroje dalyje, kur eina kalba apie viešųjų finansų ilgalaikį tvartą tvarumą, visų pirma reikia nuorodos į sensančią visuomenį, demografinius pasikeitimus Europoje siejimus su visuomenės senėjimu. Nes dėl to kila labai dideli iššūkiai ES viešiesiams finansams. Būtina atsižvelgti į demografinius pasikeitimus, kurie daro poveikį dabartiniai politikai, ypač kai eina kalba apie m, mm, įvairias priemonės taikomas kovai su krize. Uh, Labai svarbu, kad uh, būtų atsižvelgta į ilgalaikį poveikį viešiesiams finansams, nes po to ateities kartoms teks nešti visą našą. Pone Kola apie tai jau kalbėjo. Mm, socialinė fiskalinė politika turi užtikrinti pusiausvyrą tarp uh, kartų. Tai labai svarbu siekiant uh, ilgalaikio politikos tvarumą. Trečia, trečioje dalyje, kur kalbama apie valstybės skolos um, e, identifikavimą, aš kalbėčiau dar ir apie monitoringos įpareigojimus pensijų fondų klausimų tai, kad būtų skelbiama reguliariai informacija ne vien tik tai apie e, finansų sektoriaus įsipareigojimus, bet taip pat ir apie mūsų viešojo sektoriaus įsipareigojimus. Tuomet mes galėtumėm geriau um, užtikrinti pensijų sistemų priežiūrą. Europos valstybės narės kartu su Eurostatu turi parengti bendrą metodiką, kuri leistų skelbti bendras ataskaitas. Taip pat aš pasigendu pranešime um, viešojo sektoriaus uh, mokumo užtikrinimo priemonių. Kai kuriuose valstybėse vadovybės pakeitimas, manau, padėtų išspręsti viešųjų skolų problemą. Ir būtina užtikrinti viešojo sektoriaus, viešųjų finansų tiek mokumo, tiek e, likvidumo aspektus, ypač kai eina kalba apie valstybės pagalbos gražinimą e, to, ypač tose valstybėse, kuriuose deficitas yra didelis eina kalba ne tik apie geresnę valdyseną ir platesnį informacinių technologijų pritaikymą. Juk labai dažnai administravimo kaina yra pernelyg didelė ir kai kuriuose valstybėse narėse tikrai būtų galima pagerinti situaciją, mažinant išlaidas būtent čia. Kol. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti už atliktą darbą. Iš tikrųjų, aš manau, kad um, labai galbūt galime sutikti, galbūt nesutikti su kai kuriais, o, um, kai, kai kuriais teiginiais, tačiau aš manau, kad pats pranešimas, pats darbas yra labai vertingas. Aš um, esu um, eilinis pilietis uh, iš 300 gyventojų kaimelio. Aš manau, kad uh, tikrai labai svarbu uh, galvoti apie tikrus sprendimus. Ir kai eina kalba apie viešojo sektoriaus išlaidas, gerai, jas reikia sumažinti, tačiau kaip jas sumažinti? Jas reikia sumažinti, mažinant e, išlaidas tam tikrai kategorijai asmenų. Ir kai eina kalba apie tai, kad reikalinga griežčiau prižiūrėti viešuosius e, finansus, tai reiškia, kad reikia susiveršti diržus vieną ar kitą prasme. Pavyzdys Prancūzijoje, pavyzdžiui Um, sugalvota, jeigu atsitiktų atsisakai seno automobilio ir perki naują, gauni valstybės pagalbą. Puiku, tai leido pakeisti um, mūsų mm, automobilių parką, atsirado daug daugiau naujų automobilių ir naujiems automobiliams nereikia techninės apžiūros ketverius metus. Be to, tai leido pagerinti ir mm, automobilių kompanijų pardavimo rodiklius dabar jeigu eina kalba apie labai sudėtingą pusiausvyrą mūsų ekonomikoje, ypač išsivyščiusiose valstybėse. Jeigu vieną domino e, nugriauni, tai e, po to griūna ir visi kiti domino. Ir dabar gerai, tai jeigu mm, mes nuimsime tas įmokas, tai kas bus toliau? Arba, pavyzdžiui, jeigu mes sumažinsime um, išlaidą švietimu, tai kas tada bus? Jeigu yra prastesnis švietimas, prastesnis apmokymas, tai atitinkamai tai turi poveikį ekonomikai ekonomikai. Tuomet tai atsispindi, aišku, jų tų apmokytų žmonių galimybėms įsidarbinti. Toliau, pavyzdžiui, dėl pensijų mokėjimo, tai irgi turi poveikį socialinėms išlaidoms. Aš manau, kad mes turime, turime pasiremti sveikų protų, kaip ir mūsų piliečiai tai daro. Uh, jeigu mes jiems sakome, kad norime sumažinti išlaidas vienam ar kitam sektoriui, jie sako, gerai, jūs iš ten paimsite pinigus, o tai kur juos dėsite? Aš manau, kad visų pirma reikia surasti atsakymus į tokius klausimus. Taigi aš sveikinu šį pranešimą, galbūt dėl kai kurių teiginių galima ginčytis, bet aš manau, kad bendrai darbas puikus ir mes savo diskusijose, savo pamastymais, aš manau, suteiksime šiam pranešimui konkretų pavydalą. Nes kai kalbame apie tvarius viešuosius finansus, jeigu mūsų vyriausybės gyvavimo laikas vidutiniškai Europoje yra dviejai metai, tai kaip mes galime kalbėti apie tą tvarumą? tarkime, jeigu bus sugalvota, jeigu viena vyriausybė sugalvos daug įrengti daug sankryžose žiedukų su gėlėmis, tai ar bus daug tų gėlių ar ne? Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš irgi sveikinu kolegą pranešėją, parengus e, šį pranešimą. Aš e, e, noriu pasakyti ne apie sprendimus, kolegos kalbėjo apie sprendimus. Aš ketinu atidžiau pažvelgti į atsiskaitimą ir apskaitą. Jokios naudos nėra iš struktūrų ar sprendimų, jeigu e, dabar, taip kaip dabar, valstybės narės nesilaiko griežtos disciplinos ir drausmingai nematuoja visko, ką reikia, turiu galvoje valstybės deficitą, biudžeto deficitą, BVP ir panašiai. Ir bet Po to tokią neteisingą informaciją jos suteikia kitoms valstybėms narims ir bendrai rinkai. Ta pati galime pasakyti apie Maastrichto kriterijus ar apie stabilumo ir augimo faktą. Taisyklė, faktas, e, taisyklės yra garažios, bet matėm, kas atsitinka. Vienos valstybės narės e, pavyzdys patraukia kitas valstybės narės ir tada teikiamos klaidingos ataskaitos. Be to, aš žinau ir kitų valstybių narių, kurios, galit sakyti, kaip norit, e, bet net neatsiskaito padoriai. Jų apskaitos sistema yra arhaiška. Kaip šiais laikais eurozonos valstybė narė gali vykdyti e, grinųjų pinigų apskaitos sistemą. E, ir čekiai, pavyzdžiui, kurie atspindi mokėjimus stambiesiems rangovams, yra laikomi stalčiuje Tokių dalykų negalėtume leisti šiais laikais. Manau, kad ateityje reikėtų pasirūpinti, kad Europos komisija tokią apskaitą galėtų audituoti ir labai atidžiai stebėtų valstybių prognozes. Net prognozijas, e, mes suprantame, kad tai nėra tikslusis mokslas, bet neretai jos yra per daug klaidingos. Suprantame, kad mažų klaidelių gali būti, tačiau visą laiką rasyti optimesnės prognozes nėra racionalu. Tarsi su, tada tik sukūriamas įspūdis, kad problemos nėra ir sprendimas egzistuoja. Nes e, iš tikrųjų BVP yra parašytas per didelis, nurodytas per didelis. Manau, kad šiame pranešime reikėtų labai aiškiai minėti statistikos valdymą, nepriklausomą statistikos rinkimo institucijas, apskaitos teikimo, e, ataskaitų teikimo apie BVP, apie viešosius finansus, apie pensijas, teisingumą. Tai yra informacija ir duomenys, kurie yra svarbus ieškant tokių sprendimų, apie kokius šiandien kalbame. Ačiū. Aš pati čia porą komentarų norėčiau išsakyti. Pirmasis būtų labiau pranešimas negu komentaras. Nepamirškime, kad šis pranešimas yra e, svarstomas pagal sustiprinto bendradarbiavimo mechanizmą kartu su užimtumo komitetu. Užimtumo komitetas labai daug dėmesio skir socialiniam ir užimtumo matmeniui išėjimo iš krizės strategijoje. Ir mes turime nepamiršti, kad jie atsižvelgs į demografinės problemas, į priemonė susijusia su ekonomikos tvarumo ir socialinio apsaugos sistemų subalansuotumu. Tai įeina į užimtumo komiteto kompetenciją ir jiems čia turėtume skirti pirmenybę. Pranešimas bus e, sudarytas iš dviejų dalių ir e, paskui, kai parengsime tą dokumentą, jis bus tarsi sulibdytas į vieną. Aš suprantu, kad yra sudėtinga atsiriboti nuo išimtų užimtumo komiteto e, srities, nes visos šios temos yra labai glaudžiai susijusios, tačiau aš norėčiau, kad mano kolegos parlamentarai sutelktų dėmesį į mūsų komiteto kompetencijos aspektus. Ir Kei ir Edvardas labai įdomiai pastebėjo, kad reikia matuoti ir kontroliuoti kad suprastume, iš ko susidaro tas biudžeto deficitas. Akivaizdu, kad dabar patekome į tokias aplinkybės, kai būtina sukurti naujų priemonių, kad galėtume geriau stebėti ir kontroliuoti, kaip valstybės narės atsiskaito. Aš galiu pabrėžti, kad per klausimą naujajam komisarui Oli Ren, Nebalansinės apskaitos problema buvo paminėta ir mes sakėme, kad naujasis komisaras turėtų šią sritį išnagrinėti. Jis įsipareigojo tai padaryti. E, žinome, kad Kei jam pateikė papildomą klausimą ir Olirien pasižadėjo ištirti šią problemą. Žinome, kad e, nuo to klausimo reikalai šiek tiek pasikeitė, bet praeitą savaitę manęs spaudos atstovai klausė, ką parlamentas daro. Aš jiems pasakiau, kad parlamentas šiuo klausimu dirba ir šiam klausimui reikia skirti daugiau dėmesio. Rytoj įvyks pasikeitimas nuomonėmis dėl e, pirmosios e, statistinės valdymo konsultacinės tarybos ataskaitos. Ši institucija e, buvo įkurta parlamento iniciatyva, aš buvau pranešėja rengusi dokumentą, pagal kurį buvo tokia e, institucija įkurta. Ir dabar matome, kad valstybės narės uh, turi susitarti dėl e, tarpusavio statistikos kontrolės. Šioje srityje ir kitose srityse valstybės narės turėtų dirbti atviriau. Čia turėtume jas skatinti taip veikti. O dabar, kaip aš jau sakiau, reikės sukurti daugiau stebėsenos priemonių. Mes nelabai aiškiai sužinome, kas įeina į deficitą, koks yra apibrėžimas. Tačiau klaida yra susijusi su tuo, pirmiausia, kad problema per daug lietai yra bandoma spręsti, nes mastai e, čia yra didžiuliai. Turime atsižvelgti, kad dabar yra ekonomikos e, atgaivinimo periodas, laikotarpis ne pats palankiausias, bet vis tik mes dar nesame ištobulinę e, tikslesnės kontrolės priemonių Mes dar aiškiai nesuprantame, kas įeina į biudžetą. Tačiau tai negali būti panaudota kaip pretekstas e, biudžeto deficito klausimui ignoruoti apskritai. Turime poną Vais iš Europos komisijos čia, kuris taip pat norėtų pakomentuoti šią problemą. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Didžiaja dalimi e, Galiu sutikti su šiame pranešime išdėstytomis mintimis ir pasiūlymais. Visų pirma, su tuo, kad reikia daugiau statistikos racionalumo, geresnių rodiklių, geresnių apibrėžimų. Ir Europos komisija su tuo visiškai sutinka ir tuos klausimus e, laiko svarbiausiais savo darbo atvarkėje. Kaip ten bebūtų, e, porą tokių išlygų turėtume, skaitydami šį pranešimą. Pranešime yra tokių frazių, kurios gali būti neteisingai suprantamos. Porą jų paminėsiu. Visų pirma, manome, jog šis pranešimas yra šiek tiek siauras nes e, tarsi kalbama tik apie valstybės finansų stabilizavimą ir to reikšmę. E, tai yra labai svarbus e, stabilumo ir augimo pakto elementas. Ne pas, ne pastarojo meto įvykiai ES parodė, kad stabilizavimo problemų iškyla ir dėl poreikio prisitaikyti prie globalizacijos. Valstybės narės turi koreguoti savo balansus ir jos privalo atsižvelgti į tai, kad galbūt dabar yra patekusios į blogą ciklinę fazę. Kaip anksčiau pranešėjas sakė, pranešime nėra pakankamai aiškiai kalbama apie e, tvarumą ir demografinės problemas. Dauguma valstybių narių gyventojai sensta ir fiskaliniai perkelimai nėra e, E, subalansuota ir tvari priemonė. Reikėjo išorinių veiksmų, kad valstybės skola būtų pažabota. Dabar, e, kai padėti šiek tiek pasikeitė, pagrindinė problema, pagrindinis klausimas yra reformos. Valstybės finansai turi būti gražinti prie tvarios, subalansuotos, e, tvaraus subalansuoto lygio Apie potencialų augimą, mano nuomonė, pranešime yra kalbama pakankamai aiškiai. Sakoma, kad čia reikia dėti daugiau pastangų, be bejonės tai yra tiesa. Tačiau mums iškyla šiek tiek abejonių dėl to, kaip pranešime e, kalbama apie paklausos valdymą ir ko čia galima pasiekti sakoma, kad e, skatinant ekonomikos e, atgaivinimą iškyla grėsmė valstybės e, finansams ir gali atsirasti poreikis tolesniai valstybės biudžeto fiskaliniai monetariniai paramai. Suprantame, kad būtina sukurti strategijas, kurios leistų uh, vyriausybių biudžetus subalansuoti. Dabartinės e, fiskalinės reformos turi, ir pasikeitimai turi būti toliau tęsiami ir viskas turi būti suderinta su stabilumo augimo paktu. Daugumoje valstybių narių turėtų būti pradėtos konsultacijos atsižvelgiant į poreikius, prisitaikyti prie globalizacijos poreikių. Antras dalykas pensijų ir sveikatos apsaugos sistemų reformos. Jas reikia įgyvendinti kuo greičiau, žinant, kad e, valstybei atsiranda daugiau išlaidų dėl gyventojų senėjimo. Struktūrinės reformos yra reikalingos užimtumo lygiui padidinti ir kitoms ekonomikos reformoms įtvirtinti. Manome, jog geresnės išvados pranešime leistų išplėsti jo mastą ir tai būtų reikalinga. Pone pranešėjau, ar norite apibendrinti tą e, diskusiją? Alors, juste quelques remarques. Tik keletas pastabų. Visų pirma, um, pateikia vieną pavyzdį, kai iš tikrųjų labai daug siūlymų yra ir labai, labai sunku būtų gal tikrai tą įvairias nuomonės aptarti dabar, bet na, stengiausi išlikti išmintingas kabutėse. Nes aš manau, kad stabilumo paktas nu, apibrėžia tam tikrus apribojimus, atsižvelgiant, aišku, 2005 metų pakeitimą. Um, ir tai yra aišku, tam tikras pagrindas, kurio remiantis visus europinius tekstus reiktų vertinti. Ir pranešime, um, kur kolegos uh, kalba apie euroobligacijų įvedimą skoloms finansuoti, tai yra draudžiama uh, kol kas. Arba kai kas siūloma uh, viešą deficitą finansuoti, padarant tai, ką padarė mm, JAF ar Junktinė karalystė. Um, tai yra paprašyti Centrinio banko finansuoti mm, jų skolą praktiškai nulinių procentų. Tai e, tos valstybės padarė Portugalijos, Ispanijos, kitų sąskaitą. Na, iš tikrųjų, dabartiniai europiniai tekstai, mano manimu, yra tinkami ir aš stengiausi laikytis tų rėmų, kurie galioja dabar. Mm Ir šiame pranešime stengiausi išlaikyti, kiek galima, bendresnę poziciją, atsižvelgiant į visas mūsų diskusijas, dėl viešųjų finansų tvarumo. Ir aš stengiausi būtent da, da, tą užduotį įvykdyti. Lygiai taip pat kaip ir jūs, kolegos, krikščionys demokratai ir liberalai, lygiai taip pat mane domina ir, ir neramina e, valstybės skolos. Aišku, labai svarbu turėti omenyje mūsų skirtingų valstybių biudžeto struktūrų skirtumus. Kai kuriuose valstybėse valstybėse viešo sektoriaus išlaidos neišaugo, kai kur netgi sumažėjo ir deficitas, aš čia kalbėčiau apie pastarąjį laikotarpį, sumažėjo, išaugo dėl to, kad sumažėjo biudžeto pajamos. Ir todėl aš dabar kreipčiuosi į komisiją, labai norėjau įvertinti fiskalinių išlaidų efektyvumą tai, kas, atsižvelgiant į tai, kas buvo daroma Europos valstybėse prieš krizę, siekiant palaikyti pasiūlą, ar tos priemonės buvo tinkamos, ar iš tikrųjų priešingai kad tose valstybėse, kur jau ir taip buvo gana griežta tos priemonės taikomos, dar buvo padaryta didesnė neigiama, didesnis neigiamas poveikis ir dar labiau sumažėjo biudžeto pajamų. Pavyzdžiui, jeigu, tarkim, augimas 2 procentai ir jeigu ekonomika, tarkim, pasuka kitą pusę ir tik tai 1 procentas belieka augimo. Kalbu apie tam tikrą mechanizmą ir čia išlaid, tada deficitas išaugo E, jeigu, tarkime, e, dėl to, kad sumažėjo pajamos iš e, mokesčių, net jeigu mokesčius sumažinote, kokia yra situacija. Visų pirma, žiūrėti reikia į fiskalinę situaciją ir tikruosius iššūkius. Aš kaip ir jūs, aišku, nenoriu, kad būtų švaistomos viešojo sektoriaus lėšos. Reikia kad e, vis tik tai viešojo sektoriaus reikalingos išlaidos būtų išlaikytos, kad būtų išlaikytos tos programos, kurios yra būtinos. Didžioji rizika, jeigu šiandien vėl sumažinsime viešojo sektoriaus išlaidas ir socialinės išlaidas, mes galbūt e, tam tikras e, ar, jūs, ar mes pasieksime tuos tikslus, kurių mes savo išsikėlėme? Iš tikrųjų, ne, nes dėl to aš esu tikras, kad uh, Jeigu visos Europos valstybės e, kitais metais įsipareigos sumažinti išlaidas ir laikytis biudžeto griežtumo, vis tiek viešasis deficitas išauks. Ne dėl to, kad išlaidos e, išauks, bet dėl to, kad vėl sugrįž krizė. Ir mokesčių pajamos e, nebus surinktos, nors biudžetai ir tikėsis to. Galiu prognozuoti, kad ir toliau prieš um, Graikiją, Portugaliją, Ispaniją vėl bus spekuliuojama, spekuliuojama jų valiutų kritimo sąskaita ir jų situacijos sąskaita ir um, būtent tai paveiks uh, finansų viešų finansų ilgalaikį tvarumą. Aš esu tikras, kad komisija atliko tinkamas studijas ir aš tikrai na, negalėčiau siūlyti, kad reikia didinti biudžeto deficitą. Tačiau aš manau, kad tai, ką mes galime padaryti na dešimtmetį, mes tai dauguma Europos valstybių narių galėjome nukreipti pajamas ir sumažinti skolas, o ne išlaidas. Aš tikrai e, labai konservatyvus galbūt esu e, tuo požiūriu, tačiau dabar, kai turime tokį milžinišką nedarbą, e, tik 70 procentų gamybos pajėgumai te panaudoti, tai yra, manau, žemiausias rodiklis per visą šimtmetį. Jeigu mes sąžiningai pažvelgiam į tuos skaičius, mūsų ekonomikos tikriausiai išliks tokio, toje pačioje situacijoje gal dar trejus metus. Nenoriu pernelyg daug jūsų laiko dabar užimti. Dėl pensijų buvo keltas klausimas. Aš nežinau 2050 metais, kokia bus mūsų situacija. Aš labai džiaugčiausi, jeigu kas nors galėtų dabar man paprognozuoti 2050 metais, koks bus gimstamumo lygis, koks bus mūsų augimo lygis, kokia dalis mūsų um, atlyginimų bus skirta pensijai, kiek imigracijos mes turėsime. Taigi, jeigu kažkas galėtų paprognozuoti, labai džiaugčiausi. Aš nenorėčiau pernelik dramatizuoti tos situacijos ir nenorė, nenorėjau už tai būtent tų skaičių pristatinėti būtent dėl tų priežasčių. Aš puikiai žinau tos skaičius, tačiau kaip ponia pirmininkė pasakė, buvo pasidalyta dar, darbų rengiančiai pranešimą, nes e, būtent užimtumo komiteto sritis yra šie klausimai. O aš pasitenkinau tik tai tuo, kad tiesiog um, pasakiau, kad jeigu socialinis modelis ir pasitarnavo kažkuom tai per šią krizę, tai e, būtent e, buvo svarbus jo vaidmuo ir tuomet jau užimtumo komitetas turėtų surasti būdų išsaugoti tą socialinį modelį. Mano tikslas buvo ieškoti tokių rodiklių, e, kuriuos galėtų panaudoti visi, kaip Gikolt pasakė, augimo lygis, tai yra um, gamybos pajėgumų panaudojimo lygis. Tai yra labai paprastas rodiklis. Aš, aš kreipiuosi į ekonomistus, kad paaiškintų, kas yra augimo lygis. Augimo lygis tai yra tai, kiek yra panaudojama gamybos o, uh, pajėgumų. Tai yra vienintelis rodiklis, kuris realiai gali būti pritaikytas kitas, ieškant biudžeto pusiausviros ir struktūrinių reformų, kurios, kurių reikalauja komisija, tai yra tų mm, išeimo iš krizės priemonių jau dabar galvojama, kad ekonomikos augimas yra labai smarkiai nukritęs iki 1,5 procento. Taigi dabar kalbama apie išeimą iš e, krizės e, priemonės ir jų išlaikymą. Ir aš galvoju, kad tai būtų tinkamas e, variantas. Galbūt jis yra, galbūt augimo procentas dabar yra vienas pusantro, tai reiškia, kad aišku, tinkama būtų išlaikyti tas rėmimo priemonės. Aš paprasčiausiai paėmiau tokį rodiklį, kurį, į kurį dabar visi makroekonomikos specialistai žiūri. Būtent tai yra potencialus augimo procentas, ar tai yra vienas ar kitas. Aišku, dabar e, viskas susiveda į tai, kad gamybos pajėgumą panaudojame apie 70 procentų. Jeigu kalbame, tarkim, apie dviračių gamybą arba neteršinčius E, gamybos metodikos panaudojimą, tarkim, jeigu kalbame apie atsinaujančių energijos šaltinių panaudojimą. Tai aš būtent tos, tas, tą pačią metodiką, tos pačius argumentus e, noriu e, pritaikyti ir kitiems sektoriams, į kuriuos mes norime investuoti lėšas. Aišku, kad čia žaliai galėtų galbūt kompetitingiau šios klausimus aptarti. Ačiū. Netrukdžiau diskusijai. Mm, kadangi laiko turime pakankamai, jo šiek tiek sutaupėme, o pranešimas labai svarbu. Ačiū kolegoms už indėlį. Kovo penktąją, kitą savaitę mm, yra pakeitimų, pakeitimų e, pabaiga, o kovo trečiąją mes laukiame komisijos pasiūlymų dėl ES 2020 strategijos, jeigu jūs jį domina. 26 kovo svarstysime pakeitimą pakeitimus, o balandžio 27 diskutuosime komitete bei balsuosime. Taigi daug laiko bei gegužės antrojoje plenarnėje sesijoje balsuosime, kad dokumentas būtų parengtas birželio mėnesio vadovų tarybai. Žinoma, visų problemų neišspręsime, bet savo indėlį į jų sprendimą tikrai turėtume įnešti. Ir dabar paskutinis mūsų darbo tvarkės klausimas. Aštuntasis bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti biržos sąrašus, direktorių atlyginimai ir finansinių paslaugų sektoriaus atlyginimų nustatymo politika. Ponas Fradui. Ačiū, ponė pirmininkė iškart noriu atsiprašyti, kad nepatitinkamiausia akimirka man pas, pasisakyti, nes po 5-5 e, turiu ginti kitą pranešimą kitoje vietoje. Greičiausiai kolegos nepamiršė 9 metų balandžio pabaigoje komisijos rekomen, pateiktų rekomendacijų. Mhm finansų sektorėje, vystimosi politikoje ir ypač dėl e, į biržus, biržos sąrašus įtrauktų įmonių, tai yra pagrindas mūsų ateities darbams. Egzistuoja įvairiausias iniciatyvos, kurių buvo imtasi įvairiausiose forumuose, G20, nacionalinė stabilumo valdyba, daug nacionalinių iniciatyvų. Manyčiau, kad Europos parlamentas turėtų e, čia parengti gerą, svarę poziciją. E, svarbu tinkamai kontroliuoti bankus, finansų institutus, nepamirškime etinio aspekto, tačiau politinių sprendimų ekonominės pasiekmes yra mums svarbios Neturėtumėme pernelik susitelkti ties trumpalaikę naudą. Taip pat reiktų nepamiršti, kad egzistuoja labai griežtų taisyklių poreikis. Taigi norima kuo daugiau griežtesnių taisyklių atlyginimo politikai, viskas turi būti įtraukta į bendrą sistemą, susiję su kapitalo poreikiu, griežtesniais reikalavimais. Kolegos dar tą galės panagrinėti. Mano tikslas - paruošti tam tikrus bendrus principus, kurie turėtų būti taikomi bankų sektoriuje, atlyginimų politikoje, politikai bei taip pat įmonėms, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti biržos sąrašus. Žinoma, e, šias rekomendacijas dar galima papildyti papildomomis mintimis, e, suteikti joms e, labiau privalomąjį charakterį. Turėtumėme užtikrinti, jog būtų sukurtos vienodos ir subalansuotos veiklos prielaidos. Taip pat reiktų panagrinėti iš vienos pusės prastą ekonomikos situaciją ir atlyginimų mm, politiką iš kitos pusės. Ką matome? Per pastarusius 15 metų išaugo įmonių vadovų atlyginimai, kad ir kokio pobūdžio jie bebūtų. Be to antra išvada leidžia teikti, kad neegzistuoja tvirtas ryšys tarp įmonių vadovų atlyginimų augimo ir įmonių mm, augimo. Ta, tai yra tarptautinės darbo organizacijos duomenis, bet to konstatuota, jog įmonių vadovai uždirba labai daug ne 160 procentų bendro atlyginimo didžiausiose įmonėse. Bet to e, nepamirškime, kad turi būti skirta pinigų moksliniams tyrimams, taip toliau ir panašiai. Taigi čia trumpalaikis aspektas vyrauja toliau virtinė nacionalinių iniciatyvų, kurių siekis geriau suderinti E, atlyginimų politiką bei e, įmonių veiklos rodiklius. Prancūzija, Vokietija, Niderlanduose iniciatyvos įvairiausios pradėtos, be to pradėta taikyti ar jau taikomos įvairios atlyginimo apmokestinimo politikos, e, darbo teisė keista. O viso to rezultatas gali būti vidaus rinkos iškraipimai. Po to rekomendac komisijos rekomendacijų esmė. Norėčiau pabrėžti tą aspektą, kad e, čia didžiausias dėmesys skiriamas trumpalaikiams tikslams, įvairūs koficientai, e, kaip priedas prie fiksuotos algos. Be to reiktų išsiaiškinti, ką kas bus daroma, jeigu tikslų nebus pasiekta, ar turės įmonių vadovai sugražinti dalį gautų pinigų, ar kažkas panašaus įvyks. Taigi daug neatsakytų klausimų lieka. Toliau veiklos kriterijų svarbia, svarba mm, algos e, formavimo prielaidos. Visa tai yra paliesta rekomendacijose. Jūs žinote, kad rekomendacijos nuo šių metų gruodžio 31 dienos turi įsigalius. Komisija turi informuoti įmonės apie priemonės, kurių ketinama imtis, o kontrolė e, bus įvykdoma e, tikrinimo metodu, e, bus atliekami įvertinimai. Taigi reikia išsiaiškinti, ar norime eiti toliau negu siūlo rekomendacijos. Manyčiau, kad nepam, turėtumėme prisiminti tai, ką ponas Barnie per klausimus bei per ministrų tarybą sakė, kaip reikia išvengti nepatotos rizikos dėl būtinybės sukurti nepriklausoma įmonės valdyba. Aš bandžiau šios klausimus panagrinėti. Kartu su Karolin Makartė kitos savaitės pirmadienį turėjome susitikti apsitarti, dėje nepavyks to padaryti. Dar e, tarsiu keletą žodžių dėl pranešimo prieimimo terminų gegužio 10 pakeitimų pateikimo terminą. E, birželio pabaigoje vyks diskusijos, o birželio 22 galėsime net balsuoti ir po to keliauti į e, plenarinę sesiją. Tokia trumpa įžanga į šią labai plačią temą. Manau, kad susilauksime čia gausių komentarų, nekantriai jų laukiu tikiuosi sėkmingo bendradarbiavimo. Ačiū. Thank you. I've started the list here. Vicky, you're first. Ačiū. Vicky, pirmiausia žodis. Thank you very much. Um, and thank you. Labai ačiū ir dėkuoju šį pranešimą. Trečią kartą jau dabar kalbam tą temą e, mūsų komitete pastaraisiais mėnesiais, nes kapitalų reikalavimų direktyvos e, pakeitimuose apie tai turės būti kalbama. Mes visi, manau, labai laukiam, ką Ali, kuri koordinuoja šią temą, mums pateiks. Todėl nepykit, jeigu pakartosiu kai kuriuos komentarus, kurie jau buvo išsakyti per ankstesnės dvi diskusijas. Akivaizdu, kad e, viskas orientuota į mokesčių mokėtojus. Ne tik Junktinėje karalystėje, bet ir visoje ES. Nes mokės su mokesčių mokėtojams visur, ypač Junktinėje karalystėje, e, e, pyksta dėl to, kad labai daug pinigų yra skiriama bankams išpirkti, bankams išgelbėti. Ir e, mes norime, kad tokia praktika nebesitęstų ir e, kad e, tos nepagristos premijos nebūtų mokamos. Labai daug yra padaryta, valstybės narės labai daug padarė. Ir yra siekiama pasiekti globalaus ir europinio konsensuso. Be abejonės, nieko nėra blogo, jeigu yra kuriami pinigai ir e, yra kuriama gerovė. Mesgi to ir siekiame. Tačiau problema yra ta, kad imamės kazino tipo rizikos. Žaidžiame kitų žmonių pinigais daugelio aplinkybių. Ogi tai daro žmonės, kurie turėtų valdyti tą riziką, pasipriešinti tokiai rizikai, o ne kurti ją papildomai. Grįžkime tik tai prie to, ką Newtonas pasakė, kažkas kas pakyla, kažkas turi nusmukti. Taigi, jeigu norime e, išmokėti išmokas už padarytą pelną, tai lygiai taip pat reikėtų kažkokias nuobodas taikyti už pasiektus nuostolius. Kol kas tokios teisybės nėra pasiekta. Ir yra pareiškimų labai aukštų lygių pasakyta, kad turime siekti įvairių trumpalaikių paskatų Nepamirškime, kad viena iš didžiausių įmonių, kuri e, turėjo e, daugiausia darbuotojų ir kur darbuotojų daugiausia nukentėjo, buvo būtent Lehman Brothers. Ir e, atrodo, kad net ir apie ateitį galvodami tie žmonės rizikos nesuprato. Galvodami apie rizikos suvaldymą, ateityje turime suvokti, kad vien tik e, atlyginimo politikos neužtenka. Reikia žiūrėti į kapitalo bazę, į likvidumo institucijas. Rizikos valdytojai turi būti gerbiami visose organizacijose. Apie tai kalbėjome, kai kalbėjome apie finansų paslaugas neseniai. Džiaugiuosi, kad jūs paminėjote įmonių valdymo klausimus nes akcininkai ir instituciniai investuotojai turi atlikti kur kas didesnį vaidmenį įvertindami politiką ir rizikos e, valdymą pagal ją. Man susirūpinimą sukėlė tai, ką Jūs pasakėte dėl pusiausviros tarp e, premijų ir bazinio atlyginimo. Praeitą savaitę ma, skaitėme, kad kai kurie žmonės taip simboliškai atsisakė premijų ir jie tikėjosi, kad tokiu būdu mokesčių mokėtojus vėl patrauks į savo pusę. Bet buvo ir tokių institucijų, kurios sakė, kad tas premijas jos sumažins, bet labai ženkliai padidins bazinį atlyginimą. Aš nemanau, kad tai yra labai tvarus įmonės valdymas ir subalansuotas įmonės valdymas. Turi būti E, atlyginama už riziką, kurios imamasi. Todėl aš nežinau, ar toks premijų ir atlyginimų subalansavimas kokios naudos atneš. Nepamirškime, kad globalinė finansų rinka, kurioje mes veikiame, e, apima vis daugiau ir daugiau įmonių visose pasaulio dalise. Ir Europos Sąjungoje mes turime nepamiršti, kad privalome žiūrėti į pasaulį už Europos Sąjungos ribų. Aš manau, kad valstybės narės galbūt norės imtis e, taikyti griežtesnės taisyklės dėl e, atlyginimo. Mes prisimename, kad Junktinė karalystė įvedė mokestį premijoms, po to Junktinės karalystės pavyzdžių pasiekė ponas Sarkozy, valstybės narės pačios turi nuspręsti, kaip elgtis. Ir e, turbūt nebūtinai reikia ES lygio taisyklės sukurti. Tak, fru ordförande. Jag kommer först säga att jag tycker det Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad e, pranešėjas labai sveikų, solidžių minčių išdėsti ir aš galiu pasakyti, kad šis pranešimas yra gerai subalansuotas. E, reikia prisiminti, kad griežčiau reikėtų e, pasakyti, jog privalu reglamentuoti šią sritį Ir be bejonės mes tikimės, kad e, bus vadovaujamasi blaivesnių protų kai kuriuose pramonės ir įmonių srityse. Dabar įmonės imasi per daug rizikos. Taip pat turime sutikti su tuo, kad palaipsniui turėsime privalomai gyvendinti tas rekomendacijas, kurios dabar yra taikomos kaip neprivalomas pasaulis ir Europa akivaizdžiai pademonstravo, kad reikia ne tik rekomendacijų. Turime daryti visą tai subalansuotai. Dirbdami turime paraleliai atsižvelgti į jau galiojančias e, direktyvas dėl investicinių fondų. Manau, kad mes nuėjome šiek tiek per toli populistiniu keliu. Mes pasirinkome kelią, kuris e, leidžia politikams apsimesti, kad jie labai griežtai tuos klausimus sprendžia. Manau, kad čia padaryta, nueita per daug toli. Dėl sprendimo, manau, kad būtina pasakyti, kad kol kas e, reglamentavimo taisyklės ES yra labai skirtingos. Reikėtų pagalvoti, kiek laiko, kokie laiko terminai bus nustatyti tose rekomendacinėse. Uh, Prisiminkime, kad politinė kultūra ir ekonomikos kultūra valstybėse narėse yra labai kitokia, labai skiriasi. Ir šiame fronte numatyti bendrus reikalavimus gali būti sudėtinga. Kyla klausimas, gal apskritai nereikėtų e, per daug ryštingų priemonių čia imtis. Prisiminkime mažas įmonės ir vidutinės įmonės ir sisteminę riziką. E, neatsakingas rizikavimas turėtų būti reglamentuojamas. Ir šiame kontekste reikėtų nepamiršti to, ką ką tik pasakė Viki. E, atlyginimai turi būti pagristi įmonės ir pagrindinis e, atlyginimo tikslas turėtų būti subalansuoti pelno ir atlyginimo sistemą neretai bėgant metams e, įmonėse susidarė tam tikra atlyginimo kultūra, kuri leido užtikrinti mūsų visuomenės gerovę. Dabar, kaip ką tik buvo pasakyta, neretai atlyginimai, e, ypač vadovaujantiems pareigūnams, yra nustatomi per daug aukšti, sukūrėmi labai aukšti ir tada e, visa pusiausvėra yra sugriaunama. Taip pat būtų gerai prisiminti, kad nacionalinė kontrolės administracija turėtų būti atsakinga už rizikos valdymą taip pat. Ir jeigu yra resursų, tai turime užtikrinti ir deramą jų kontrolę. Šiuo klausimu reikia pasiekti blaivaus balanso ir aš turiu pasakyti, kad pranešėjas gana konstruktyviai čia dirba. Bet dar kartą noriu pabrėžti, kad turėtume atsisakyti politinio populizmo, nes dabar per daug tokių politinių vizijų prirašyta. Thank you. Uh, Mr. Nitras. Ty Nitras. E, chciałem podziękować panu e, El Khadrui za bardzo. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjai už labai subalansuotą požiūrį į šios klausimus. Mes turime kelti savo klausimą, ar kalbėtumėm šią temą, jei nebūtų mus ištikusi ekonominė krizė. Aš manau, kad reikia sutelkti dėmesį į skaidrumą, visuomenės informavimą dėl a, tokių atlyginimų Ir tos e, taisyklės, kurias turėjome iki šiol, galbūt būtų pakankamos, jei nebūtų finansinės krizės. Dabar akivaizdu, kad turime sutelkti dėmesį į tokių mechanizmų paiešką, kurie, kurių svarba išiškėjo dėl ekonominės krizės. Labai svarbu atskirti kuri mm, kuri dalis valdymo turi vykti pagal rinkos dėsnius ir kuri, kuri veikla yra pat, netinkama, patologiška. Aš manau, kad būtent krizės momentu matome, kur institucijos be konkrečių taisyklių dėl atlyginimų, pavyzdžiui, iškilo problemų ir aš manau, kad tokios taisyklės turi užkirsti kelią um, rizikingam elgesiui trumpalaikiu laikotarpiu rinkoje. Tai yra patologiškos tendencijos ir turi būti kovojama su jomis. Aišku, kad yra ir tokių dalykų, kuriuos apsprendžia realus gyvenimas. Tarkime, jeigu kažkas panaudoja valstybinę pagalbą ir daugelie valstybių narių um, valstybinės įmonės, e, valstybinių įmonių vadovų atlyginimai paremti visiškai kitomis taisyklėmis nei privataus sektoriaus um, atlyginimai. Uh, Ir manau, kad jeigu tokia situacija bus, būtų išlaikyta, tai būtų jau patologija. Jeigu, tarkim, įmonė gauna valstybės pagalbą, tai aišku, kad uh, tokios įmonės e, vadovo atlyginimai turi būti aiškiai reglamentuoti. Aš manau, tik tai svarbu yra atskirti, kurios uh, įmonės yra būtent e, ant tos ribos patenka, e, yra neiškioje situacijoje ir kurioms turi būti taikomos tos papildomos taisyklės, tam, kad ne visoms įmonėms būtų taikomos papildomos taisyklės. Toliau dėl finansinės priežiūros, aš manau, kad tai būtų galima diskutuoti. Finansinė priežiūra galėtų įsikišti tuo met, kuomet iškyla kažkoks tai pavojus Bet bendrai pritariu tiems, kurie pasakė, kad šioje srityje reikia elgtis labai atsargiai, nes, nes juk eina kalba taip pat ir apie Europos ekonomikos konkurencingumą ir kitus klausimus. I, I think, uh, already... Ačiū, aš manau, kad jau daug kas yra pasakyta, tai yra paremta sveikų protų, kai eina kalba apie atlyginimus, ne vien tik tai bankininkystės sektorėje. Mm, aš būtent apie tai kalbu savo pranešime dėl SRD 3 Labai svarbu, kolegos, kad pažvelgtumėm į tuos dalykus, kurias reikėtų panalizuoti plačiau. Neturėjome laiko klausimams surenkti, tačiau būtų gerai vis tik tai išgirsti ekspertų nuomonę tais klausimais, nes tai labai sudėtingi klausimai. Ir kolegos pasakė, negalima sugrįžti prie tokių pasiūlymų, kurie būtų labai griežtai ir ribojantis ir privalomi. Mes turėtumėm galvoti apie tam tikrus principus, kuriais turėtų vadovautis valstybės narės kontrolės srityje. Tai būtų protingesnis variantas. Ir taip pat turime turėti omenyje pagrindinį tikslą, ne vien tik tai etinius dalykus. Aš sutinku su kolegomis, kad reikia kelti ir etinius klausimus, nes būtent dėl tos priežasties mm, būtent ši ekonominė ir finansinė krizė smogė taip skaudžiai, nes būtent uh, Mm, tie kolegos, kurie um, žaidė rinkoje, puikiai žino tai, bet pagrindinis tikslas, kurį mes keliame savo europinių lygmenių, yra mūsų finansinių institucijų stabilumo ir skaidrumo stiprinimas. Tai yra pagrindinis principas ir aš manau, kad būtent orientacija į mūsų principinius tikslus yra esmė. Pagrindinėse sritise reikalinga didesnė akcininkų atsakomybė, nes tikrai dažnai, um, kaip e, krizės atveju mes matėme, matėme, akcininkai arba tiesiog snaudžia, arba netgi yra suinteresuoti tuo, kas vyksta. Taigi mums yra reikalinga nepriklausoma atlyginimų formavimo priežiūra, kad būtų didesnė atsakomybė mm, ir, ir investuotojam, ir iš tikrųjų ne vien tik tai, bet kad būtų daug platesnė suinteresuotų šalių atsakomybė numatyta. Pavyzdžiui, Niderlanduose yra uh, suinteresuotų šalių formai organizuojami, kuriuose diskutuojamos įvairios idėjos, e, kaip reguliuoti atlyginimus. Taigi reikalinga daug skaidrumo, kuo daugiau um, skaidrumo šioje srityje, aš manau, tuo daugiau įmonės yra priverstos uh, nepriimti tokių sprendimų, kurie galėtų būti e, vertinami kaip rizikingi ar kaip kišenių prisikimšimas, nepaisant socialinės atsakomybės, reikalauja finans... kas reikalavime iš finansinių institucijų na, nieko blogo yra norėti užsidirbti pinigų ir finansinės institucijos yra labai svarbi mūsų konkurencingos ekonomikos dalis, viena iš varomųjų jėgų, tačiau labai svarbu, kad atlyginimų politika nelemtų žlugimo. Kaip pat aš skaitau, pavyzdžiui, kad ir mūsų nacionaliniuose laikraščiuose bankininkai sako, kad šiais metais jie neims savo premijų. Uh, tai atrodo, skamba tarsi, kad jie daro kažkokią mums malonę. Aš manau, kad iš tikrųjų taip neturėtų būti. Jie turėtų imti tas premijas ir uh, jeigu ne, nėra surenkami tie mokesčiai, kurie reikalingi, tai tai rodo, kad mums reikia pakeisti mūsų kultūrą, politiką. Ir aš manau, kad tai aiškiai rodo, kad reikalingai labai tvirti pasiūlymai. Bet aš norėčiau būtent akcentuoti principais paremto požiūrio svarbumą, nes tikrai, jeigu mes apibriešime griežtas taisyklės, kurios bus privalomos visoms 27 valstybėms narėms, jos, nebus, jos nebus tinkamos. Mes nenorime, kad <clears throat> ir toliau toliau e, pelnas būtų privatizuojamas, o e, nuostoliai būtų perkelti, e, taptų socialinė našta. Manau, kad mūsų pranešime turi būti aiškiai pasakyta, kaip teisės aktų leidėjai, politikai mes neparemsime tokio sprendimo ilgalaikiam laikotarpiu. Aš tikrai labai paremčiau pranešėjo mintis. Sven. Um, just, just very... Ačiū labai trumpai. Mane nustebina kai kurios padarytos pastabos, būtent, kad e, visą tai sukėlė populizmas, tai kelia grėsmę Europos ūkio konkurencingumui. Sakyčiau, kad krizės pasiekmių analizė, priežasčių analizė e, rodo, jog egzistavo nepamatotos rizikos priežastis Todėl čia reikia reglamentuoti tai, kad būtų įmanoma išvengti tokios e, tendencijos trumpalaikėje perspektyvoje tam ypač reikia užkirsti kelią. Džentelmenų susitarimai e, versle neveikia. Manau, kad e, priešingai tokios priemonės sustiprins Europos įmonių konkurencingumą kadangi mes išmokome krizės pamokas. Atlyginimų politika, kurią vykdė įmonių valdybos ir prie, priežiūros tarybos, jos netitiko akcininkų interesų, netitiko bendrai viso, viso ūkio interesų. Jei panagrinėsime komisijos pateiktus principus, matysime, kad jie yra nepakankamai konkretus. Jie pernelyg neapibriešti, tiesiog tuščia žodžiavimas ir tiek. Turime būti konkretesniais. Jeigu mums reikia ilgalaikės atlyginimo politikos, tai turime pasakyti, kad ilgalaikis terminas apima e, pilną verslo ciklą. Jeigu laikotarpis bus e, trumpesnis, tai rizika išlieka. Vokietijoje turime teisės aktą, kuris nustato trijų metų terminą, bet trys metai pernelyg mažai, nes neleidžia užkirsti kelio tam, jog ekonomikos augimo metu E, godulys bei e, rizika bus pagrindinis sprendimų prieimimo variklis. Taigi atlyginimai turi būti vertinami pagal e, visą verslo ciklą. Antrasis principas, manyčiau, taip pat aiškus. Jeigu yra nefiksuota dalis, ji turi atspindėti tiek juodus skaičius, tiek raudonus Be to turėtų būti aiškiai apribuotos e, premijų dydis, pavyzdžiui, kad jis negalėtų viešyti fiksuotos dalies daugiau nei 25 procentais. Dar norėčiau pabrėžti, jog pagrindinė krizės pamoka yra ne tiek išmokų dydis, bet siekis imtis nepamatuotos rizikos. Reikia tokią kultūrą sugriauti, reikia, kad atlyginimų politika tokios rizikos neskatintų. Visa e, tai reikia įtvirtinti Europos teisės aktuose. Jie turi būti konkretus, e, teisiškai privalomi bei aiškus. Kitų atveju mes parodysime, jog krizė mūsų nieko neišmokė. Ačiū Dėja, mūsų pranešėjas turėjo bėgti į transporto komitetą, pristatyti e, ten kitą pranešimą, tačiau jo padėjėjai daro reikalingus užrašus, viską pasižymi, taigi galite drąsiai išsakyti savo mintis, Žan Paul. Labai trumpai, pirmininkė. Man atrodo, dėl to atlyginimo klausimo iš tikrųjų mm, ne, ne kartą kalbėta, rytoj pranešimą turėsime, mes kalbame apie virtualią ir realią ekonomiką ir galime kelti klausimą, ar yra kažkoks teisėtumas gauti tokius didelius atlyginimus, kai eina kalba apie konkrečius e, žmonės ir, ir atsižvelgiant į mūsų ekonomikos situaciją, mūsų visuomenės situaciją, mm, mūsų geriausiai inžinieriai, mūsų geriausiai geriausi matematikai ir taip toliau, dabar geriau nestato tiltus ar galvoja apie atsinaujančią energiją, bet geriau žaidžia akcijomis biržoje kaip žinote, aš kalbu apie, pavyzdžiui, kon... bankus ir, ir Prancūzijos prezidentas dažnai mini būtent e, vieną konkrečią įmonę, tai prieš, atle, prieš jį atleidžiant jo atlyginimas buvo 30 kartų didesnis už normalų atlyginimą. Tai yra, o buvo įmamas rizikos, ilgalaikio laikotarpio rizikos, tačiau jis atėjęs į banką gauna puikiausią premiją ir taip toliau. Aš nežinau, kodėl būtinai reikia sužlugdyti žmonės, kurie dirba. Ne, tikrai to ne, nereikia daryti, tačiau labai aiškiai reikia pažiūrėti į tai, kokį darbą žmogus atlieka įmoniai, kurioje jis dirba ir ką jis už tai gauna. Konkrečiai turi būti atitinkamas santykis, nes jei ne tai visi norės, na, važiuoti į Dubajų ir pa, visi norėjo į Dubajų vykti pirmiau, dabar po krizės niekas nebenori į Dubajų vykti. Ja, e, dank u wel, e, voorzitter. Ačiū, ponė pirmininkė. Deja, negalėjau dalyvauti e, bei išklausyti pranešėjų pozicijos, norėčiau prisijungti prie kolegų išsakytų komentarų. Labai svarbiau, kad mes kaip EP, kaip piliečių atstovai, išspręstume atlyginimų ir premijų problemą, kadangi piliečiai ne iki galo supranta, kodėlgi turi būti išmokėtos tokios milžiniškos premijos bankrutuojančių bankų vadovams. Labai daug bankų vos e, nenuskendo, bet nepaisant to išmokos buvo. Taigi, aukščiausias prioritetas turi būti Stabilumas finansų sektorija. Iki šiol egzistavo nepagristos paskaitos imtis rizikos. Būtent dėl to pradėjome svarstyti bei galvoti, ką reikia daryti, kad nereiktų vėl bankų išpirkinėti mokesčių mokėtojų pinigais. Taigi atlyginimų bei premijų klausimas labai aktualus. Todėl, ponė pirmininkė, nemanau, jog pavyks jį greitai išspręsti. Taisyklių nepakaks, vargiai rasime teisingiausią atsakymą. Kalbant apie komisijos rekomendacijas, kalbant apie principus, yra gerų pas, pasiūlymų. Niderlandė turime banko etikos kodeksą su pakankamai griežtomis taisyklėmis. Šiaip ar taip, kai prabylame apie premijas, reiktų suvienodinti sąlygas visoje Europoje. Komisija e, daugiau erdvės palieka valstybėms narėms, jums leidžia viską įgyvendinti, mums gal reiktų pradėti galvoti, kaip viską suderinti e, su europiniu klausimu, kad kažkokia Europos priežiūros institucija užtikrintų lygas, lygias konkurencijos sąlygas. Pritariu kolegoms, kurie sakė, negalime nueiti per nelik toli, negalime nustatyti per nelik griežtų bei smulkmeniškų teisės aktų, nes jie gali paskandinti įmonės. Kai kuriuose šalyse, kai kurioms įmonėms taisyklės nepadės. Mums reikia bandyti bent jau apriboti panašias tendencijas Europoje, kad čia kiekvienas žaistų pagal vienodas taisyklės. Edward, prašom. Šiandien kai mes prabylame apie milžiniškus kino ar muzikos žvaigždžių atlyginimus ar bankininkų premijos, e, tai vargiai mes galime tokius e, skaičius suvokti sveiku protu. Taigi, kodėlgi visa tai vyksta, turime labai atsargiai išnagrinėti priežastis. Mane labai nuliūdino, kad patys šviesiausi protai vietoj to, kad eitų į kūrybos sektorių, vis dėlto eina į bankus, kur jų laukia didžiausi atlyginimai. Tas atsispindi aukštojo švietimo sistemoje. Vienose fakultetuose studentų trūksta, o buhalterių kursai perpildyti. Taigi, iš kokiais būdais sektorius gauna pinigų. Na, pinigų kažkaip surandama, burbulas išsipučia, po to jis sproksta ir kai kuriems finansininkams teko imtis kažko kito, kažkokio kito darbo, sodininkystės ar patalpų valymo. Kodėlgi mes apie tai kalbame? dėl to, kad mes išgelbėjome mokesčių mokėtojais pinigais pramonės sektorių, kuris atsidūrė sunkumuose. E, mes e, paprašėme mokesčių mokėtojų skirti savo lėšas šiam sektoriui gelbėti. Taigi, vos tik mes į reikalą pažvelgsime iš šitos pusės, turime pagalvoti, ar Panašios e, praktikos e, lemia tai, kad įmamasi nepamatuotos rizikos gali būti. Na, kita priežastis, gal ir populistinė. Šiaip ar taip e, mokesčių mokėtojai davė savo pinigų ir būtent jis turėjo išgelbėti finansinės institucijas. Tikrai neturėtumėme čia per neligą apologietiškai elgtis. Mes atstovaujame mokesčių mokėtojus, mes atstovaujame rinkėjus, jie apmokėjo sąskaitas, todėl turi teisę žinoti, todėl reikia sutarti dėl tokių principų, kuriems galėtumėme pritarti mes visi ir visuomenė. Ole, dar prašom. Sorry, Atsiprašau, kad truputėlį pavėlavau, pirmininkė, bet buvau oro uoste užstrigęs nuo pat 8 ryto šiandien. Be abejonės, reaguoti reikia, Bet, ponė Svenai, nebus tikrai blogiau, jeigu mes būsime atsargesni ir labiau subalansuoti. Bet ką darydami mes turim siekti daugiau pusiausviros. Bent jau mano valstybėje nuolat yra diskutuojama apie tai, kas kalbama šiame teisės akte. Šiame pasiūlyme galvojam ne tik apie bankus, kurie blogai elgesi, dauguma jų negerai elgesi. Tas e, pasiūlymas e, taikosi ir į mažas įmonės. Dėl to padidėja bendra atlyginimų suma, nes premijų ir atlygio sistema dabar nėra priimtina. Todėl manau, kad nereikėtų pamiršti, jog, kaip visada sakome, negalime viskam, visko lipdyti pagal vieną kurpalį. Šiame atveju lygiai tą patį, galė, šiuo atveju lygiai tą patį galėčiau pasakyti. Tai turim tik siekti pusiausvėros. Be bejo, nes mes negalim būti populistai. Aš sutinku, kad piktinasi daugas. Ir turime būti atsargus reaguodami. Būtent tokioje dvasioje turim siekti prie sutarimo. Ačiū. Turiu porą komentarų pati. Mes labai daug kalbėjome apie riziką ir be bejonės mes galime prašyti stebėtojų ir kapitalo likvidumo taisyklių įgyvendintojų e, garantuoti, kad mūsų ir finansinių institucijų saugumas yra užtikrintas ir apsaugotas nuo rizikos. Šiandien mes kalbame apie sritį, kuri yra, <laughs> kuri yra susijusi ne tik su rizikos stebėtojais. Kaip jūs sakėte, yra labai sudėtinga reguliuoti e, elgesį kieno nors. Bet vis tik tam mes ir kūrėme įvairiausias struktūras, tokias kaip akcininkų valdybas ir panašiai, kurios e, iš arti gali padaryti spaudimą tam moraliniam elgesiui, moraliam elgesiui ir geriems e, veiksmams. Manau, kad mes jau dabar pasiekėm tokį etapą, kai nebeužtenka kai kurioms finansinėms institucijoms, tokioms kaip e, bankams, E, imtis tam tikrų veiksmų. Yra didelis e, skirtumas tarp e, finansų institucijų, jeigu jų kažkas negelbėja, tai nereiškia, kad jų ir nereikia gelbėti. Gali būti, kad nacionalinis deficitas, apie kurį kalbėjome per, pasarą, per paskutinėje ataskaitoje, paskutinėje pranešime, e, turėtų būti aiškiau apibrieštas, kad mes aiškiai suprasme finansų sektoriaus pelną ir koks jo vaidmuo yra toje srityje. Jeigu 20 metų nužengtume į praeitį, tai pamatytume, kad skirtumai tarp turtingiausių ir skurdžiausių visuomenėje buvo kur kas mažesni negu dabar. Ir, ir egzistuoja tam tikras to skirtumo atotrukio augimo E, proporcingumas. Mes e, matome, kad išduodami daugiau kreditų atskiriems asmenims, sukūrėme tik, e, tam, tik daugiau e, sąlygų ta, tiems ekonominiams skirtumams įsitvirtinti. Dabar susidarė tokia padėtis, kai reikia išbristi iš tos sužlugusios kreditavimo sistemos. Ir mes simetriškai turėtume bandyti sumažinti tą milžinišką atotrukį tarp turtingų ir neturtingųjų pasiteldami dabartinius bankus. Viskas buvo teisingai pasakyta apie balansą ir pusiausvyrą, bet aš netgi kaip liberalė galiu tik giliai įkvėpti ir pasakyti, kad yra dalykų, kuriuos privalome reguliuoti. Kol kas e, to reguliavimo užtekdavo, bet dabar jau nebeužtenka. Prisiminkim mokesčius už mobiliuosius telefonus. Čia mes pasiekime nuo visai gerų rezultatų. Net ir liberalai mes pritarėme neliberaliems dalykams. Aš turiu galvoje liberalus iš mazo, mažosios raidės, o ne kaip bendrą liberalizmo filosofiją turėdama galvoje. Bet jeigu kalbame apie riziką, tai turbūt turėsime sutikti apie kontrolės sistemą. Čia kalbam ne tik apie premijas, bendrai apie atlyginimų paketą. Aš be bejonės norėčiau išgirsti pasiūlymus, kurie bus pateikti ir CRD ir čia, ir teiksiu pasiūlymų pati, tačiau be kitų taisytinų dalykų e, šią problemą turime susipręsti kuo greičiau. Manau, kad pats pranešimo pavadinimas, kuris yra toks ilgas, priverčia mus mąstyti, kad bandome e, vieną kurpalį visiems pritaikyti. Betgi ne, turime diferencijuoti ne tik listinguotas įmonės finansų paslaugų sektoriuje, bet ir mažesnės įmonės paties finansų sektoriaus viduryje. Taigi, kaip aš jau sakiau, sugrįšiu dar prie Udo pasiūlymo pranešėjo vardu, kad jis apibendrins. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende, für die Worterteilung. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu pavaduoti mūsų frakcijos šešėlinį pranešėją, Alkadravį. Taigi, pirmiausia, sveikinu pranešėją, bet ne tik jį, bet ir sveikinu ponę pirmininką su jos indėliu bei siekiu e, suderinti taisyklę su rinkos jėgomis. Manyčiau, kad Abu pranešėjai, kurie atsakingi už šį klausimą, ponios Kadravė pranešimas savo iniciatyva, ponė Makartė dėl CRD3 stipriai įsigilins į šį klausimą. Mes kaip ekon komitetas turime pasimokyti iš finansinės bei ekonominės krizės. Mes kasdien mokame uh, šiai kriziai. Mes mokame žmonėmis, kurie praranda darbą, ne, neranda naujos darbo vietos, o tarptautinių lygių mes mokame netgi žmonėmis, kurie nebegali išsimaitinti praradę darbo. Reikia diskutuoti apie tai, reikia, kad valstybė imtųsi atsakomybės, bet privatus sektorius turi taip pat atsakomybę prisimti. Reikia rasti pusiausvyrą, nekalbėsiu ilgai. Tikrai gerai, kad mūsų pranešėjai sulaukia tiek daug vertingų pasiūlymų, tikiuosi, kad bendradarbiavimas tikrai vyks sėkmingai. Ačiū. Kaip, kad sakė pranešėjas, pranešimo projekto svarstymas vyks balandžio 26 galima mm, teikti pakeitimus iki gegužės 10. Mm, balsamės komitete e, birželio 1. Mm, tikimės, kad Liepos mėnesį galėsime balsuoti uh,